Demetris Kristofijas. Sveiki atvykę, ponia prezidentė, žodis jums. Κύριε Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Labas rytas, ponia Europos parlamento pirmininkė, ponia komisijos pirmininkė, garbus frakcijų posi, pirmininkai, garbus parlamento nariai, garbus komisijos nariai, mielos bičiulės ir bičiuliai. Man didelė garbė šiandien čia kreiptis į Europos parlamento plenarinio posėdžio dalyvius. Tai yra demokratijos brandolys. Aš jums noriu pristatyti pirmą kartą pirmininkaujančią tarybai Kipro pirmininkavimo veiklos programą ir prioritetus. Noriu išreikšti savo pagarbą Europos parlamentui, kuris gina ES vertybės, ant kurios ir yra pastatytas ES demokratijos statinys. Asmeniškai noriu pabrėžti, kad Lisabonos sutartimi Europos parlamentui buvo suteiktos įstatymo leidėjo galios. Šios e, teigiamos tendencijos stiprina demokratiją Europos Sąjungoje. Pone pirmininkė, mielos bičiulės ir bičiuliai, pirmą kartą istorijoje nuo Kipro įstojimo į Europos Sąjungą Kipras perima tarybos pirmininkavimo vairą sunkiomis sąlygomis, todėl kad ekonominė krizė skaudžiai paveikė daugelį ES valstybės, valstybių narių, ypač skaudžiai paveikdama ir eurozonos narės. Iš ties ES turi rasti radikalius sprendimo būdus, e, siekdama išbristi iš krizės. Mums reikia ieškoti naujo kurso. Iš e, karo pelenų susikūrė Europos Sąjunga. Iš nieko, taip sakant. O dabar mums reikalinga drąsa ir toleregiškumas mūsų Europos Sąjungos steigėjų. Mums reikalinga socialinis teisingumas, būtina plėtra. O tai reiškia, kad turime demonstruoti solidarumą, kuris leis sukurti geresnę, veiksmingesnę Europą. Tai buvo ir mūsų ES kūrėjų vizija. Ir turime laikytis tam tikrų atsipareigojimų tiek jų atžvilgių, tiek savo vaikų ir kitų kartų atžvilgių. Privalome re remti savo piliečius dėti visas galimas pastangas, kurdami ES, kuri bus geresnė mūsų piliečiams. Turime kurti socialinio saugumo, socialinio tikrumo, augimo ir gerovės ES savo pirmininkavimo pusmečiu, savo kompetencijų ribose stengsimės teikti teisėkuros pasiūlymus, kurie stiprins socialinį solidarumą bei veiksmingumą. ES turi teikti apčiuopiamus rezultatus savo piliečiams ir to mes sieksime savo pirmininkavimo metu. Tikimės, kad galėsime pasitikėti ir jumis ir tikėsimės jūsų paramos. Iš ties ES sąranga išgyveno ne vieną krizę, tačiau dabartinė ekonominė ir finansų krizė, kuri yra pasaulinės krizės dalis, e, tikriausiai yra didžiausias iššūkis, su kuriuo ES teko susidurti nuo pat ES teigimo laikų. Gerovi ir socialinės ES sambuvis e, dabar gali sugriūti. Atsirado tam tikrų įtrūkimų ES sąrangoje. Turime siekti stabilizuoti padėtį. Todėl labai svarbus yra įvairių ES valstybių narių solidarumas, kurį reikėtų stiprinti. Aš esu įsitikinęs, kad ES pavyks įveikti šios sunkumus. Jo labiau, kad ES neturi kito pasirinkimo, tik stipresnė išeiti iš krizės. Iš krizės, kuri dėja sukretė ir mūsų piliečių pasitikėjimą Europos Sąjungą. Šią krizę įveiksime sėkmingai. Tik bendradarbiaudami tarp institucijų. Bendrijos metodas jau pasiteisino ir todėl šis metodas turi būti taikomas ir toliau. Politinio susivienijimo idėja turi būti sustiprinta ir mano supratimu tai yra pats geriausias būdas siekiant efektyvesnės ES ir atremant socialinius ir ekonominius nūdienos iššūkius. Bičiulės, bičiulės ir bičiuliai. Siekdami įveikti sunkumus susijusius su krize, privalome tinkamai nustatyti, kokios krizės priežastys. Turime analizuoti tas priežastis, dėl kurių krizė įsiplėskė. Mano supratimu, čia reikalinga ir savikritika tiek nacionaliniu, tiek ES lygmenio turime įvertinti savo politinį neveiklumą. Reikia įvertinti politikų neveiklumą praėjusiais dviemis dešimtmečiais ir ypač pastaruoju dešimtmečiu. Pastarųjų metų politikai nuolat gynė rinkos laisvę, pelno siekimo laisvę, neakcentuodami socialinių apsaugos mechanizmų. Ir tai buvo klaida, nes vienas dalykas yra laisvoji rinka, o kitas dalykas yra nereguliuojamos rinkos be valstybės priežiūros ir be numatytų saugiklių. Neturime leisti, kad mūsų piliečiai taptų rinkų įkaitais. Neturime leisti, kad jais e, manipuliuotų. Tuo tarpu praeitis rodo, kad pastarėjai metai nebuvo veiksmingai. Veiksmingi tai pabrėžia ir įvairūs tyrimai. Kalti čia yra spekuliantai ir finansinių rinkų dalyviai. Dabar turime stengtis atsisakyti tų struktūrų, kurios pasirodė esančios neveiksmingos. Turime garantuoti socialinę apsaugą, turime sustiprinti visuomenę. Turime teisingai padalinti sukurtą pridėtinę vertę visiems. Negalime pelną privatizuoti, o nuostolius perleisti visuomeniai. Turime siekti, kad už praeities klaidas mokėtų tie, kas jas padarė, o mūsų pilietės ir piliečiai yra mažiausiai atsakingi už tai, kas įvyko. Padarytas klaidos silpnina ir pinigų ir ekonominės sąjungos vaidmenį. Mes privalome vienodai padalinti skolų naštą. Ekonominė ir socialinė našta turi būti padalinta taip, kad nenukentėtų mūsų piliečiai. Noriu atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad mane sukrečia per televiziją e, rodomų nelaimingų žmonių vaizdai. Daugelis žmonių dabar priversti elgetauti, jie kovoja dėl duonos kasnio kiekvieną dieną. Mes esame įsipareigoję jų atžvilgių keisti šią situaciją. Mes negalime stebėti nieko neveikdami. nes skursta vis daugiau žmonių. Noriu kreiptis į Europos komisijos pirmininką, prašydamas kartu ieškoti būdų ir kelių, leidžiančių mums tinkamai įgyvendinti ir maisto produktų dalyjimo skurstantiems žmonėms programą. Turime stengtis, e, kad iki Kipro pirmininkavimo pabaigos e, ši programa duotų apčiuopiamų rezultatų. Galbūt reikės ir konkrečių kitų priemonių ar teisėkuros iniciatyvų iš komisijos pusės, kurios stiprintų šią socialinę programą. Man itin e, svarbus, teisingas, e, kurtos pridėtinės vertės padalymas visiems. Reikia remti mažas ir vidutinės įmonės, e, kurios yra ES ekonomikos ramstis, nes būtent jos kuria pridėtinę vertę. Būtent Pastaraisiais metais, remiant Europos komisijai, mes visi ėmėmės priemonių, kurios leido pagreitinti struktūrinės reformas ir sukurti geresnės e, konkurencinės aplinkos ir augimo sąlygas mažoms ir vidutinėms įmonėms. Tai priemonės, e, kurios turėtų skatinti ypač jaunimo užimtumo galimybės e, bei plėtoti tokią ekonomiką, kuri yra nekenksminga ir draugišką aplinkai. Jau dabar mes ėmėmės tam tikrų priemonių kovodami su susidarančiomis skolomis. Viena vertus, turėtume akcentuoti biudžeto drausmę. Labai svarbu neišlaidauti, tinkamai sutvarkyti ir reguliuoti valstybių biudžetus, Kita vertus, reikalinga ir veikianti augimo strategija, kuri sukurs naujas darbo vietas Europos Sąjungoje. Kaip e, tarybos pirmininkas, aš ketinu glaudžiai bendradarbiauti su jumis, e, ponia parlamento pirmininkė ir su jumis, ponia komisijos pirmininkė. Mes norime sumažinti socialinius e, spaudimus, kurie ir įtampas, kurie atsirado daugelie valstybių narių. Ypač didelė socialinė įtampa stebima jaunuomenės e, sluoksniuose. Mes norime, kad ES būtų socialinė sąjunga. Net tokiamis sunkomis ekonominėmis sąlygomis turime stengtis įtikinti jaunimą ES viziją. Turime įveikti tą prarąją, kuri skiria politikus Briuselėje ir paprastus žmonės ES. Pone pirmininkė, garbus parlamento nariai. Siekdami geresnės Europos suformulavome tris prioritetus. Pirmasis prioritetas veiksmingesnė ir tvaresnė ES. Visų pirma, mes orientuojamės į 2014-2020 metų daugiametinę finansinę programą. Siekiame, kad dėrybos būtų baigtos, siekiant sukurti teisingesnį ir veiksmingesnį ES biudžeto modelį, užtikrinantį ekonomikos augimą ir užimtumą. Pirmininkaujantį valstybę stengsis toliau plėtoti esamas strategijas, taip pat plėtoti bendrąją žemės ūkio politiką, bendrąją žuvininkystės politiką, sanglodos politiką, tyrimų ir inovacijų politiką. Ypatingas vaidmuo tenka energetikos politikai. Taip pat priemonės Connecting Europe, sujungiant Europą plėtojimas, todėl kad ši priemonė e, skatina ir mūsų ekonomikos augimą bei solidarumą. Tvarus augimas yra labai svarbus pirmininkaujančio Kipro prioritetas. Norime imtis tam tikrų priemonių ir transporto, aplinkosaugos bei energetikos rytyje. Ypatingas dėmesys bus skiriamas jūrų politikos atnaujinimui. Limasolyje vyks ypatingas susitikimas. Čia dalyvaus ir komisijos pirmininkas. Ir šio susitikimo metu bus priimta speciali deklaracija jūrų politikos klausimo. Antrasis klau... prioritetas - veiksmingesnė ekonomika besiremianti augimu. Krizės parodė, kad e, svarbu stiprinti būtent šią sritį ir pirmininkaujantis Kipras daug dėmesio skirs strategijai Europa 2020 gyvendinimui. Mes norime sustiprinti ekonomikos augimą, sustiprinti užimtumo galimybės mums, tai yra labai svarbu. Finansų paslaugos taip pat bus labai svarbi mūsų pirmininkavimo programos dalis. Mes sieksime didesnės apsaugos investuotojams ir vartotojams bei didesnio rinkos skaidrumo. Šiais metais švenčiame bendrosios rinkos 20 metį norime pagilinti, sustiprinti bendrąją rinką, ją atgaivinti, siekdami tuo pačiu ir socialinės pažangos. Ir atsižvelgdami į mažų ir vidutinių įmonių poreikius. Bendroji vidaus rinka yra labai stabilus ES solidarumo pamatas. Todėl būtina stiprinti mažų ir vidutinių įmonių veiklą. Trečias prioritetas - solidari, įtrauki, piliečiams artima Europos Sąjunga. Stiprinsime bendradarbiavimą su socialiniais partneriais, nevyriausybinėmis organizacijomis įgyvendindami strategiją 2020, kovodami prieš skurdą, stiprindami užimtumą ir kovodami su socialinė diskriminacija. Norime pasitelkę pasiteisinusius metodus tiek nacionaliniu, tiek ES lygmeniu stiprinti pilietinę visuomenę, įtraukdami ją į mūsų pirmininkavimo pusmetį. Šis socialinis komponentas yra labai svarbi strategijos Europa 2020 dalis. Būtent ši strategija padės mums išbristi iš krizės, padės išbristi iš krizės tiems visuomenės sluoksniams, e, kuriuos skaudžiai palėtė krizė. Turime stiprinti socialinį sambuvį, turime kovoti prieš vaikų skurdą, turime gerinti vaikų gyvenimo sąlygas. Šiemet yra aktyvaus senėjimo metai. Todėl neturime apsiriboti tik užimtumo skatinimu, turime stengtis įtraukti ir pagyvenusią visuomenę tiek į socialinį, tiek į kultūrinį ES gyvenimą. Dėl lygybės. Pirmininkaujantis Kipras ir toliau dirbs siekdamas sustiprinti moterų teisės. Bus pradėtos diskusijos, kaip įveikti prarąją tarp abiejų lyčių. Stengsimės, kad valstybės narės keistusi savo pažangiajas patirtimi šioje srityje. Labai svarbi yra ir bendra ES prieglopščio sistema bei glaudesnis bendradarbiavimas tarp valstybių narių, siekiant suteikti didesnę apsaugą asmenims, kuriems reikalinga tarptautinė apsauga. Kultūros ir švietimo srityje dėrėsimės dėl būsimos Erasmus studijų programos, programos bei bus ieškoma būdų, kaip kovoti su neraštingumu. Ketvirta. Ketvirtas prioritetas - piliečiams artima Europos Sąjunga. Mes glaudžiai bendradarbiausime su vyriausiaja įgaliotinė saugumo ir užsienio reikalų srityje, su Europos išorės veiksmų tarnyba. Turime daugiau dėmesio skirti Europos kaiminystės pietų dimensijai. Turime sustiprinti ES ryšius su viduržemio jūros pietinėmis kaimynėmis. Labai svarbu demokratijos ir teisinės valstybės siekiantiems arabų šalių gyventojams išreikšti savo paramą, kad jie ateityje patys galėtų išsirinkti demokratinės vyriausybės. Tiesa, mes negalime primesti toms šalims savo demokratijos modelio, tačiau privalome paremti tenykščio jaunimo siekius siekiant pluralistinės valdžios. Pirmininkaujantis Kipras e, taip pat imsis žingsnių, kad kad nebebūtų toliau vykdomi persekiojimai. Ponios ir ponai, Graikijos filosofiją mes labai vertiname ir graikų filosofas Platonas kažkada buvo paklaustas Sokrato, kokia yra gyvenimo prasmė. O Sokratas atsakė, kad gyvenimo prasmė yra būti geru atėnų gyventoju. O ką reiškia būti geru atėnų gyventoju? Atsakymas buvo toks. Būti geru ateinų gyventoju reiškia būti gyventoju besirūpinančiu, kad ateinai atrodytų geriau nei tuo metu, kai ateinų gyventojas gyveno. Taigi ateinai yra mūsų kultūros lopšys ir mes turime stengtis kad ES taptų geresnė vieta gyventi tiek mums, tiek mūsų ateities kartoms. Turime imtis radikalių priemonių, turime užtikrinti tvarę ekonomiką, tvarų augimą, socialinę sanglodą. Aš ką tik Jums pristačiau mūsų pirmininkavimo programos prioritus. Jūs tikriausiai Supratote, kad pirmininkaujantis Kipras numatė daug svarbių tikslų. Mes puikiai suvokiame, kad ES lygmenyje mūsų laukia, laukia daug iššūkių. Mūsų šalis pati turi įveikti tam tikrus iššūkius susijusius su mūsų padalyjimu ir su mūsų šiaurinės salos dalies okupavimu. Noriu Jūs patikinti. kad mes jokių būdų neleis, nesileisime stabdomi okupantų ir tai neigiamai nepaveiks mūsų pirmininkavimo. Pone pirmininkė, Ponios ir, ponios ir ponai, e, pirmininkaujantis Kipras stengsis, kad būtų sukurta geresnė ES mūsų piliečiams. Jis kartu su jūsų pagalba per būsimus šešerius mėnesius mes stengsimės, kad visos ES institucijos kartu su ES piliečiais pasiektų šios bendrus tikslus. Ačiū. Labai ačiū, ponė Kristofijas. O dabar suteiksiu žodį ponui komisijos pirmininkui Žaze Manueliui Barosui. Pone pirmininkė, tarybos pirmininkė, Kipro Respublikos prezidentė, gerbiami Europos parlamento nariai. Leiskite padėkoti prezidentui Kristofijas ir leiskite pareikšti jam ir jo šaliai e, visapusę paramą jo šaliai pirmininkaujant ES. E, mes visi dirbsime vieni su kitais lojaliai ir rengiamis visokieropos sėkmės. Tai yra jūsų šalies interesas, tai yra ES interesas. Pirmininkaujant tarybai iškyla daugybė iššūkiai pač mažesnėms šalims, nes tenka dirbti su didesnėmis šalimis, senesnėmis ES narėmis negu pirmininkaujančių valstybių, todėl iššūkiai yra dviejopi, nes Kipras pirmininkauja pirmą kartą ir esant tokiam sunkiam ekonominiam kontekstui. Kitaip tariant, e, esant tokiam kontekstui, vis tik noriu pareikšti, kad aš pasitikiu Kipru, pasitikiu būsimų pirmininkavimų. Ne tik dėl to, kad iškirtau prezidento Kristofijas e, prioritetus šiandien, šio šalies įsipareigojimus. Tiesiog norėčiau pasakyti, kad pasirengimas šiam pirmininkavimui prasidėjo prieš trejus metus. Ir Kipro e, administracija bei komisija ėmėsi techninių žingsnių, vyko techninis glaudus bendradarbiavimas. E, tad rytoj ir vėliau e, vyks ir tolesni sustikimai su pirmininkavimo komanda Nikozijoje. Mes palaikysime e, nuolatinius kontaktus ir, kaip jau sakiau, buvo atliktas ilgas pasirengimo pirmininkavimui darbas. Dabar turime tęsti pradėtus darbus. Labai vertinu tai, kad tarybos pirmininkas teisingai pabrėžė tuos prioritetus, su kuriais teks susidoroti. E, komisija siekia e, stipresnės, konkurencingesnės Europos besirimenčios solidarumu bei socialinė įtrauktimi. ES turi būti svarbi tarptautinė partnerė, bet galės tokia būti tik tada, jei bus stabili. Būtina imtis veiksmų, kurie yra susiję su to požiūriu, kurį reiškia Europos komisiją. Turim dirbti, kad galėtume pasiekti tų tikslų, galėtume sustiprinti finansus, atlikti gilias reformas ir vykdyti tikslinės investicijas. Kalbant apie tai, turime siekti maksimalaus tų veiksmų poveikio. Visą tai pavyks mums padaryti tada, jeigu glaudžiai dirbs surinkaujantis Kipras, parlamentas ir taryba, jeigu dirbsim kartu. Turime susitelkti prie svarbiausių teisėjų, kurios pasiūlymų, kur galima iki 2012 pabaigos pasiekti apčiuopiamų rezultatų. Turime pirmiausia paminėti daugiametę finansinę programą. Ji yra vienas iš svarbiausių instrumentų, kad būtų galima padėti vykdyti investicijas ES lygių ir kad būtų galima pasiekti ekonomikos augimo. Pone Šulcai, pone Kristofijas, E, norėčiau pasakyti štai ką, turime susitarti dėl daugiatės finansinės programos iki šių metų pabaigos. Tai yra didelis iššūkis, bet tai padaryti yra įmanoma. Tai būtų aiškus signalas, kad kai kalbame ekonomikos augimą, mes esame pasiryžę ne tik kalbėti, ne tik demonstruoti retoriką, bet ir vykdyti veiksmus. Ir tai galėtų būti puikus e, žingsnis ir tai būtų puikus paslauga visai ES. Tai galėtų taip pat padėti sėkmės pamatus ir būsimai pirmininkaučiai valstybei. Būtina siekti susitarti dėl daugvetės nacinės programos skaičių. Ten yra kalbama apie Kroatijos stojimą į ES 2014. Turime atsižvelgti taip pat ir į kitus regioninius ir nacionalinius statistinius duomenis. E, kai, kai kurie pasikeitimai bus saliginai nedideli, tačiau tie žingsniai turi būti atlikti tam, kad būtų galima užtikrinti skaidrumą ir vienodą visų traktavimą. Dėl to e, pirmininkauti valstybė yra pasirengusi rimtoms diskusijoms, įskaitant skaičius, įskaitant turinį. Aš nekartosiu to, ko jau sakiau. Mes pernai pasiūlėme skaičius, kurie yra pagristi, jie yra realistiniai. Tad turėsime ir toliau remtis e, sveikų protų ir realizmu mūsų planai yra ambicingi. Valstybės narės pripažino, kad tai, ką mes pasiūlėme, jau sudaro puikų pagrindą kompromisui. Be abejo, dėl daugiametės finansinės programos ir visų finansinio paketo dėrybos dar vyks, turint omenyje tą paketą. Uh, turime pasakyti, kad turėsime aptarti apskri, atskirus sektorius, turėsime susitarti dėl atskirų politinių žingsnių, kurie padėtų skatinti ekonomikos augimą ir užimtumą. Siekiama bus pažangos, kad būtų galima su, sustiprinti struktūrinius fondus reikės reformuoti bendrą žemės ūkio politiką, žvejybos politiką, mokslo tyrimų srityje reikės numatyti naujoves, taip pat Connecting Europe priemonės tinkamą panaudojimą ir transeuropinius tinklus. Taip pat reikėtų nepamiršti išorės finansinių instrumentų, kurie yra svarbi mūsų politikos priemonė. Tad ši daugiametė finansinė programa ir kitos sektorinės programos yra e, puikūkios priemonės. Mums reikės čia daug pastangų, turės tenktis ir taryba, kurią mes remsime, kad šie, šios programos būtų įgyvenintos. Pone pirmininkė, ponė, ponios ir ponai parlamento nariai, užimtumas yra būtinas e, žingsnis. Tai yra tas rytis, kur mes turime veikti greičiau, dėti pastangas greičiau. Tad sveikinu e, džiaugiuosi tuo, kad prezidentas Kristofijas e, sutinka su Europos komisijos nuomonė, mes sutinkame su jo išdėstytą nuomonę. Būtina veikti, būtina siekti rezultatų, tokių rezultatų, kurie būtų saistantis ir kurie būtų stabilus. Nereikėtų, kad e, atsirastų žingsnių atgal po to, kai būna priimami sprendimai turime artimiausiais mėnesiais dirbti toliau, turime sulaukti teisėkuros pasiūlymų dėl vieningos rinkos sukūrimo. Be to, Europos komisija ketina teikti tolesnius siūlymus dėl naujo vieningos rinkos akto numeris 2, po to, kai bus įgyvenintas pirmasis. Ir dar kartą dėkoju už jūsų pareikštus tvirtus įsipareigojimus šioje srityje, nes jūs minėjote apie tai, kad jūsų požiūriu būtina stiprinti vieningą e, rinką. Pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai, E, būtina užtikrinti eurozonos stabilumą, būtina kurti glaudesnę finansinę ir e, pinigų sąjungą. Pirmi žingsniai turi būti atlikti tam, kad būtų sukurta bankų sąjunga. Būtina sukurti vieningą finansinės priežiūros mechanizmą eurozonoje. Čia svarbiausią vaidmenį galėtų vaidinti Europos centrinis bankas, remiantis 127 sutarties e, straipsnių. 27 nariai, netrukus 28 sudarys Europos Sąjungą. Tad būtina aptarti vieningos rinkos sąrangą. Ji turi būti tokia, kad būtų galima užtikrinti mūsų Europos Sąjungos vienybę, vientisumą ir kad būtų galima tinkamai gyvenyti Europos parlamento teisės. Tuo pat metu reikia daug ką nuveikti, kad būtų galima įgyvendinti e, bankų indėlių apsaugos schemas. Europos komisija tam jau yra pateikusi pasiūlymus kad būtų galima užtikrinti tinkamą rinkų veikimą, jų priežiūrą, kad būtų užkirstas kelias bet kokiam piknaudžiavimui rinkoje. Ir mes čia dedame didelės pastangas. Reikės daugiau pastangų, kad būtų galima priimti du paketus teisėkros iniciatyvų, kad būtų galima įdėkti finansinių sandorių mokestį e, Tie dalykai dažnai būna aptariami atskirai tai ir tačiau turime pasakyti, mums bus reikalingas solidarumas tam, kad būtų galima visiems prisimti didesnį atsakomybę. Pone pirmininkė, gerbiami nariai, nekartą kalbėjau apie tas rytis, prie kurių reikės susitelkti atmiausių metų. E, ir Be abejo, pirmininkaujančios valstybės pro, programa siekia daugiau, tačiau aš manau, kad pirmiausia turime susikal... susitelkti prie to, ko galime pasiekti per palyginus trumpą laiką. Turėčiau paminėti be abejo patentų sritį, turėčiau paminėti šengenų sritį. Čia turėtume ieškoti geresnių sprendimų, efektyvesnių sprendimų, negu taryba siūlo šiandien. Tačiau manau, kad, kad pasisektų pirmininkavimus valstybei, pirmiausia reikia ryšto. Šeši mėnesiai praeina labai greit ir susitikome su prezidentu Kristofijas ir panu Šulcu. Ir tuomet mes kalbėjome apie tuos sektorius, kuriuose teks dirbti. E, vyks 70, apie 70 susitikimų ir svarbiausia yra tai, kad daugiausia rezultatų pasiekia tos pirmininkaučios valstybės, kurios veikia e, ryštingai. To linkiu ir pirmininkausiu šiam Kiprui dėkoju uždėmesi. Labai ačiū, ponia komisijos pirmininkė. Dabar EPP frakcijos vardu ponas Jozefas Daulis. Pone pirmininkė, pone prezidentė Kristofijas, mėly kolegos, Kipro Respublika pradeda pirmininkauti tarybai lemiamų Europai metu. Aš vakar sakiau, jog vadovų taryba skyrė 30 susitikimų krizės klausimams spręsti ir dar nebaigti spręsti tie klausimai. Praeitą savaitę taip pat buvo apie tai kalbama. Aš e, norėčiau palinkėti ryšto ir drąsos pirmininkaujančiai valstybei ir aš tikiuosi, kad Kiprui pavyks patraukti paskui save 27 valstybės, kad būtų sustiprinta suvereni Europa. Ekonominė krizė yra aišku iššūkis, tačiau tai taip pat ir šansas. Mes turime tremti konkurencingumo, nedarbo, rekordinio lygio nedarbo, 11,5 procentų lygio vidutiniškai iššūkį. Mes turime turėti bendrą ekonominę politiką, biudžet, bi, subalansuoto biudžeto politiką bei ilgalaikių investicijų politiką. Prezidentė Kristofijas, nepaisant to, kad mes e, esame visiškai skirtingų politinių pakraipų mano frakcija palaiko pirmininkaujantį Kiprą. Ir aš manau, kad mes turime remtis bendrijos metodu. Žinau, kad jūs e, teikiate daug svarbos tam metodui. EPP norėtų, kad ES būtų veiksmingesnė, logiškesnė ir kad užtikrintų ekonomikos augimą. Tai yra pagrindas, kuriuo remiantis turime veikti. Rūdienį bus 20 pirmas bendros rinkos gimtadienis ir mes turime kartu įgyvendinti vieningos rinkos aktą galutinai. Taip pat turime imti taikyti direktyvą reglamentuojančią paslaugas. E, skai, skait, skaitmeninių skaitmeninės darbo atverkės direktyvą. Turime veikti kartu. Parlamentas turi dirbti ranka, rankon su komisija. Jums, kaip pirmininkančiai valstybei, teks dėrėtis dėl daugiametės finansinės programos. Mano frakcija norėtų, kad per šį pusmetį būtų pasistumėta į priekį ir kad būtų daroma pažanga turint omenyje, kad Europos biudžetas yra investicijų, ekonomikos augimo ir užimtumo užtikrinimo biudžetas investuoti 27 valstybėse infrastruktūras į energetiką, į švietimą, mokslinius tyrimus, sanglaudos politiką, maisto saugą. Jūs beje pats kalbėjote apie maisto pagalbą patiems pažeidžiamiausiams gyventojams ir šitais klausimais aš taip pat reiškiu jums paramą. Ir aš manau, kad tai taip pat yra atsakas ir į krizę. Aš manau, kad Kipras tikrai gali būti tikras, jog parlamentas bus aktyvus partneris ir rems jį. Mes e, tikimės, kad ES biudžetas atlieps mūsų poreikiams ir tikimės, kad e, prieš Kalėdas iš tikrųjų e, bus parengtas ir finansinės programos paketas kaip kalėdinė dovana. Dabar politinė padėtis, aišku, kelia nerimą ir ypač kelia nerimą Rumunijoje. Vakar komisarė Vivian Reding išreiškė didelį susirūpinimą. Jis pasakė, jog nerima kelia išpoliai prieš konstitucinį šios šalies teismą. Aš ją cituoju. Gerai veikianti teismo sistema yra būtina sąlyga abipusiam pasitikėjimui ir bendradarbiavimui teisingumo srityje. Mano grupė taip pat yra susirūpinusi dėl šitų dalykų ir dėl demokratijos veikimo Rumunijoje. Aš norėčiau paprašyti komisijos labai nuoširdžiai, paprašyti, jog per atostogas mes ir toliau labai atidžiai stebėtume padėtį Iš tikrųjų, per ateinantį pusmetį mes e, turėsime spręsti įvairius klausimus, tačiau manau, kad jums pavyks e, viską nuveikti puikiai. Labai ačiū. Socialistų ir demokratų frakcijos vardu Hanes Svoboda. Labai ačiū, trumpa pastaba kolegai Dauliui. Aš džiaugčiausi, jei jūs būtumėte netoks kritiškas Vengrijos atžvilgiu. Tačiau kalbant apie žmogaus teisų pažeidimus, mes prarandame bet kokį skyrimą į šalis. Pone pirmininkė, pone prezidente, džiugu, kad jūs ambicingų tikslų siekiate. Tiesa, um, lengvas pirmininkavimas tai nebus. E, ekonominė krizė ir toliau pirmininkas nutraukia kalbėtoje. Nėra vertimo į anglų kalbą panašu. Anglų kabina turi duoti mums ženklą, ar ji pasirengusi dirbti. Atleiskit, ponė Soboda, pradėkite nuo pradžių. Taigi, ekonominė krizė ir toliau bus, bankų krizė taip pat. Aš noriu padėkoti komisijos pirmininkui už tai, kad jis pasirengęs bendradarbiauti su Europos parlamentu. Uh, E, kartu kuriant e, bankų priežiūros e, sistemą. Kipras gali būti pavyzdžių, tačiau ir graikai ar rumunai taip pat jaučia, labai skaudžiai jaučia krizės poveikį. Barkleis banko atvejis rodo, kad kaip seniau, taip ir dabar bank ūkininkai ir toliau spekuliuoja, manipuliuoja ir tos blogos praktikos nesiliauja. Mums reikalinga veiksminga bankų priežiūros sistema, siejant ją su bankų veiklos skaidrumo reikalavimais dėl bankų sandorių apmokestinimo. Kartu su Podimata mes neseniai didžiąją balsų daugumą prieimėme pranešimą šią temą. Aš žinau, kad kai kuriuose šalyse labai skeptiškai vertinama ši iniciatyva, tačiau ponia pirim, ponia, ponas prezidentas kalbėjo apie tai, kad reikia vienodai padalinti ir pelną, ir mm, nuostolius. Reikia siekti, kad finansinis sektorius, kuris e, sukėlė krizę, turėtų būti atsakingas už e, išbridimą iš krizės. Dėl biudžeto. Aš tikrai tikiuosi, kad e, artėjant kalėdoms mes galėsime pasidžiaugti tikrą dovanėlę, o tai nebus tik tuščias džiaugsmas. Uh, E, dėl išlaidų. Jei mažesnės išlaidos reiškia drastiškus biudžeto išlaidų apkarpimus, tai mes nieko nepasieksime. Ponas Kameronas e, panašu, kad sulaukė tinkamos paramos, kleisdamas panašias idėjas. Tačiau jei išleisite didesnės pinigų sumas, tai taip pat nieko nepasieksite. Europos parlamentas siekia tokio biudžeto, kuris būtų veiksmingas, galintis įgyvendinti savo užduotis, prisidedantis prie augimo skatinimo, skatinantis konkurencingumą. Negalime biudžeto apkarpyti ir teikti, kad dabar turime paskatinti augimą. Ponas Kameronas savo rinkiminėje apygardoje kalbėjo apie didelės institucijas, kurios yra reikalingos. Tačiau sanglodos rytyje mes tikrai galime imtis tam tikrų veiksmų užtikrindami augimą. Ponas prezidentas taip pat kalbėjo apie svarbus dalykus ir nesvarbu, kokia situacija yra Lenkijoje, Lietuvoje ar kitur, mes negalime drastiškai apkarpyti biudžeto. Negalime pasakyti, kad mums reikalingos didesnės investicijos, didesnis užimtumas ir tuo pačiu apkarpyti biudžetą. Aš labai džiaugiuosi, kad Prancūzijoje gimė judėjimas, kuriuo siekiama didesnį dėmesį sutelkti ne biudžeto karpimui. Panašu, kad ir Vokietijoje taip pat gimsta panašus judėjimai. Ir aš kartu su kolega Dauliu e, tikėčiausi tos kalėdinės dovanėlės. Manau, kad ta dovanėlė yra reikalinga ne tik mums, bet ir ES piliečiams. Pirmininkaujantis Kipras yra tokio regiono dalis, e, kuris e, išgyvena krizės Istoriškai Kipras nuolat puoselėjo gilius, glaudžius santykius su artimųjų rytų šalimis. Man labai gaila, kad Turkija boikotuoja pirmininkaujantį Kiprą, pamirždami apie tai, kad pirmininkavimas tarybai nereiškia pirmininkavimo vienai valstybei. Boikotuodama Kiprą, e, Turkija boikotuoja Europos Sąjungą. Labai Ačiū. Liberalų ir demokratijų frakcijos vardu Grahamas Watsonas. Prezidentė Kristofijas, jūsų šalis negali ES lyderė būti didžiu ar jėga, tačiau teks E, lyderiauti, rodant pavyzdį, rodant pavyzdį ekonomikos augimo srityje. Reikia pasinaudoti ES įtaką, kad būtų galima suvienyti Kiprą. Ekonomistai sako, kad tai atneštų papildomus 12 tūkstančių eurų gerbui kiekvienai jūsų salos šeimai. Rodyti pavyzdį kovojant ES su organizuotų nusikalstamumu, imantis žygių prieš korumpuotus e, nekilnojamo turto pirkėjus ir advokatus, kurie E, vagia senatvės santaupas iš atostogų e, vietų nuomotojų, rodyti a, pavyzdį kitur, e, ne, neleisti, kad jums susuktų galvą iškastinis kūras, pamirštant natūralius jūsų salos išteklius, kurie yra vėjas ir saulė. Reikėtų neparsiduoti Maskvai, nereikėtų vengti, nereikėtų pamiršti kitų įsipareigojimų. Jūs taip pat turėtumėte toliau vykdyti diskusijas dėl bankų priežiūros. Reikėtų pasiremti Europos centrinių bankų ir investicijų bankų, kad būtų galima į mokumo kelią sugražinti silpniausias valstybės. Jūs taip pat turėsite žiūrėti, kokia Europa liks mūsų vaikams ir anūkams. Turėtumėt neužmiršti mūsų. Uh, piliečių Turkijoje, jie neturi, Kipro šiaurėje, jie neturėtų gyventi užspigliuotos vėlos. Europos e, sąjungos sutarčių sergėtojai dažnai yra pernelyg kuklus, kad priverstų diskutuoti tuos, kurie dis, prie diskusijas neįpač veržėsi. Prieš 40 metų um, Džordžas Mustakį parašė, e, Yra salų, kurios įkalina, yra ir tos salos yra viduržėmio jūroje. Mes neturėtume kritikuoti jūs už tai, ko galbūt nepavyks padaryti įtvirtinant taiką Sirijoje, tačiau jūs turėtumėte padaryti viską, kad išnyktų spigliuotos vėlos iš jūsų salos ir kad galėtų susiklostyti tokia situacija, apie kurią poetas sakė, puikia vasara, nebijanti rudens. Dėkui. Herr Kasulidis möchte Ihnen eine Frage stellen. Ponas Kasalidis norėtų pateikti Jums klausimą. Pone Vatsane, ar Jūs nemanote, kad išreikšdamas šią kritiką pirmininkaujančios valstybės atstovams, kurie net nepradėjo pirmininkavimo, kad tai yra nesažininga. Ar jūs nemanote, kad ta kritika e, skamba jūsų lūpose. Jūs atstovaujate tą valstybę, kuri e, buvo kolonizavusi tą salą ir jūs būtent padalijote tą salą, apie kurią dabar kalbate. Pone Watsonai, atsakykite. Pone Kasolidis. Aš nesu tas, kuris gina tai, kas buvo padaryta kolonijinės mano šalies praeities. Tad Tačiau negalime apkaltinti tik mano šalies dėl problemų Kipre. Aš nekritikuoju kritikuoju Kipro. Aš kreipiuosi į Kiprą, kad jis pasinaudotų ES įtaką, siekdamas išspręsti tas problemas, kurios vis dar yra Kipre. Ir aš tikiu, kad čia galima daug ką nuveikti. Ir aš noriu palinkėti kuo geriausios kloties ponui prezidentui Kristofijas. Ačiū. Žaliųjų ir Europos alijanso frakcijos vardu pone Rebeka Harms. Labai ačiū, pone pirmininkė. Po pirmininkų sueigos susitikimo aš viešėjau Kipre. Vieną dieną po to oficialaus susitikimo aš pasilikau privačiai, taip sakant, Nikozijoje, lankiausi archeologijos muziejuje ir buvau visiškai priblokšta to kultūrinio palikimo grožio. Kai grįžau į realybę, e, vaikščiodama po Nikozijos senamiestį ir keletą kartų kirzdama tą sieną, aš vėlgi buvau sukrėsta tos konfrontacijos, kuri vis dar yra Kipre. Aš nesiryšiu, kaip mano kolega Grehamas Watsonas, aiškinti jums, kokių žingsnių turės, turėtumėte imtis per savo pirmininkavimo šešerius mėnesius. Tačiau aš manau, kad e, pirmininkavimas tarybai leis jums pritraukti ES ir pasaulio akis į Kiprą. Ir Tai yra negarbinga dabartinė padėtis, kurią turime įveikti, gindami tiek e, graikų kipriečių, tiek turkų kipriečių interesus. Tai, kad Kipras e, tarybos pirmininkavimo vairą priima labai, e, perima labai sudėtingų laikotarpių, tai, kad vyko vadovų susitikimai, kriziniai susitikimai, kurių um, išvados e, tiesiogiai veikė rinkas, palūkanos tiesiog šovė į, au, į aukštumas, o valstybėms narėms dabar po um, vadovų tarybos susitikimo birželio pabaigoje tenka mokėti didesnės palūkanas už pasiskolinimus. Taigi, manau, kad daugelis dalykų taryboje yra tiesiog pamirštama. Yra pamirštama, kad ES veiks tik suvokdama savo atsakomybę, nes tai yra ir atsakomybės sąjunga. Grįžę į savo namus, daugelis tarybos narių yra tiesiog politikai. Aš nežinau, ar jie suvokia tą atsakomybę. Jums tenka didelė atsakomybė sutelkti visus, nes e, Trojka greitai pateiks naują ataskaitą Kipro klausimu. Ir aš tikiuosi, kad bet kokie nesutarimai taryboje bus e, pašalinti. Aš asmeniškai um, labai nerimauju dėl to, kokį poveikį tarybos rengiama ataskaita apie Kiprą ir apie Graikiją padarys realiam gyvenimui. Uh, Taip pat šiandien Europos parlamentas priims sprendimą dėl savo rezoliucijos. Aš manau, kad e, šioje rezoliucijoje atsispindės tie darbai, kurie turės būti nuveikti dar per vasarą. Pone Kristofijas, jūs kalbėjote apie teisingumą. Kaip politikui ir kaip žmogui teisingumas jums yra labai svarbus dalykas. Aš puikiai žinau, kokios struktūrinės problemos e, siejamos su bankų sistema. Tačiau aš manau, kad reikėtų įspręsti ir mokesčių vengimo, mokesčių rojos šalių, e, piknaudžiavimo mokesčiais e, problemas. Jūs, kaip pirmininkaujantį valstybę, turite griebtis ir šių problemų. Ačiū Europos konservatorių frakcijos vardu, ponas Kelenan. Norėčiau Norėčiau padėkoti prezidentui Kristofijas už jo kalbą šiandien ir už draugišką prieimimą mano frakcijos, kai mes lankėmės jūsų šalyje. Vyko labai teigiami susitikimai su jumis ir su jūsų vyriausybė. Aišku, tai, kad e, politinė prasme e, nebūtinai galime rasti panašumų, tačiau dėkoju už jūsų svetingumą. Kalbant apie e, Kipro pirmininkavimo prioritetus, jūs kalbėjote apie tai, kad ES turi būti veiksmingesnė, artimesnė piliečiams. Mūsų frakcijos pozicija yra labai aiški. Mes nenorime, kad ES sužlugtų. Tačiau jei panagrinėsite, kas vyko praeidėje, tai pamatysite, kad panašu, kad Europa sužlugs. Uh, E, ponas Baroso kalbėjo vakar vakare ir nustebino mane tai, e, kad jis e, siūlo tam tikrus pasiūlymus, kurie, mano supratimu, yra absurdiški eurui gelbėti. Manau, kad daugelis įvykių, kurie vyksta šiandien, įvyko dėl jūsų kalties. Aš nematau kitokių opcijų eurui. Net efektyvi fiskalinė sąjunga arba eurozonos apimties sumažinimas visada bus susijęs su politinė sąjunga. Manau, kad protingiausia būtų laikytis politinės sąjungos idėjos, pamirštant fiskalinę sąjungą. Nepamirškime, ka, kaip demokratija yra suvokiama e, visoje Europos Sąjungoje. Išgyvens tos šalys, kurios sugebės stovėti nuo šalyje ir nebus stabdomos tų 27, kurie stabdo pažangą. Aišku, Bendroji rinka yra visų 27 valstybių narių vertybė, nuosavybė. Todėl džiaugiuosi, kad pirmininkaujantis Kipras pabrėžė, kad savo pirmininkavimo metu stengsis pagilinti bendrosios rinkos idėją. Džiugu, kad baigsis darybos dėl kapitalo reikalavimų direktyvos. Pirmininkas Barosas teisingai pastebėjo, kad jungtinė e, karalystė savo um, bankų išpirkimo įsipareigojimų nesilaiko. Tačiau aš manau, kad bankai dabar turi pakankamai kapitalo, kad galėtų išvengti bet kokių būsimų krizių. Tad kodėl dabar reikėtų uh, sušvelninti kai kuriuos Bazelio reglamento įsipareigojimus. Jungtinių, jungtinių, jungtinės karalystės vyriausybė nori užtikrinti, kad mokesčių mokėtojams nebereikės gelbėti bankų. Pone pirmininkė, dėl daugiametės finansinės programos. Mane stebina komisijos siekis taupimo priemonės primesti valstybėms narėms ir tuo pačiu reikalauti didesnio įnašo iš tų pačių valstybių narių. Tai, kad Mes tiesiog tikimės, kad ekonominės problemos dings yra 8, e, 8 dešimtmečio palikimas. Aš manau, kad turėtume koncentruotis ne į mažesnį pinigų leidimą, tačiau į efektyvesnį pinigų panaudojimą. Ačiū. Pone Cimer, kairiųjų frakcijos vardu. Pone pirmininkė, pone komisijos pirmininkė, e, pone tarybos pirmininkė, prezidentė Kristofijas. Šiandien aš su ypatingu džiaugsmu ir pagarba sveikinu Jūs ir džiaugiuosi, kad pagaliau tarybai pirmininkaus žmogus, kurio politiniai įsipareigojimai yra tokie pati, patys kaip ir mūsų frakcijos. Pirmininkavimas sutampa su labai sudėtingu laikotarpiu. Dabar laikas atsakyti į klausimą, ar mes numatysime konkrečias gairias, ar pirmininkavimo laikotarpis kažkada taps tik papildoma išnaša istorijos knygose. Aš dalyvavau pokalbiuose su įvairių frakcijų jūsų šalyse atstovais ir žinau, kad jūs labai puikiai pasirengę pirmininkavimui jūs labai toleragiškai suvokiate savo pirmininkavimą, labai samoningai suvokiate. Tačiau jūs labai aiškiai kalbėjote apie tai, kad norite atkreipti politikų žvilgsnį į paprastų žmonių gyvenimus. Vakar aš Pirmą kartą išgirdau, kad ES e, komisijos pirmininkas įsipareigojo atkreipti dėmesį į žmonės. Ilgą laiką to tiesiog nematėme, nes būtent didžiausia našta būdavo užkrauta ant paprastų žmonių pečių. Džiugu, kad tos pačios strategijos laikotės ir jūs. Ir um, aš noriu padrasinti jūs, kovokite dėl savo teisių, stenkitės, kad taryba ir ES institucijos samoningai atliktų šias užduotis. Mes nuolat kalbame apie eurą, apie stabilumą, apie tai, kad veikianti ES yra būtina eurozonai. Tačiau kaip kas suvokia tas priemonės, yra kitas klausimas. Niekada nebuvo numatyta e, euro zonos sąjunga galvojant apie tai, kad visą eurozonos e, sistemos gyvavimo kainą turės užmokėti paprasti žmonės. Aš manau, kad reikia daugiau solidarumo tarp valstybių narių, tačiau didesnis solidarumas yra reikalingas ir įvairiuose visuomenės sluoksniuose. Mes neturėtume kalbėti tik apie konkrečius atskirus visuomenės sluoksnius, turėtume galvoti apie visus žmonės. Dar porą pastabų apie jūsų išvardintus prioritetus. Noriu paprašyti jūsų imtis konkrečių žingsnių, kad žmonės nesibaimintų būti blogais demokratijos patarėjais. Ypač rinkimai Graikijoje. Balsavimas dėl referendumo Airijoje buvo paženklinti baimės. Jei ES politikai patys kursto europiečių baimę priimti sprendimą, tai yra jau negerai. Aš linkiu Jums kuo geriausios kloties. Labai ačiū, ponia Cimer. Dabar EFD frakcijos vardu, ponė Cevela. Pone pirmininkė, ponė prezidentė Kristofijos, sveikiname Jūs, sveikiname pirmininkavimo pradžios progą, linkime ko geriausios kloties. Jūsų pirmininkavimas prasideda vykstant svarbiems įvykiams Europos Sąjungoje. Po e, Liepos vadovų tarybos posėdžio reikės toliau dėti pastangas, kad būtų kuriama ekonominė bei bankinė sąjunga Europos sąjungoje. Kipras maža valstybė, tačiau jos žmonės yra drąsūs, drausmingi ir ryštingi matome, kaip, kaip Izraelis užsitikrino savo energetinę nepriklausomybę, panaudodamas e, dujų išteklius. Ir e, Kipras tuo būdu bendradarbiauja su Izraeliu, tačiau nesugadina savo santykių su arabų pasauliu. Tai yra puikus pavyzdys kitiems. Mes puikiai matome, kaip energetikos sektoriuje mes galime panaudoti visus savo privalumus ir tuo būdu siekti taikos ir stabilumo tikslų. Kaip aš ką tik sakiau, mes turime pasinaudoti Kipro užmėgstais puikiais santykiais su daugeliu besivystančių šalių ir ypač su arabų šalimis. Dėkoju. Dabar žodis poniai Sinclair, neprisijungusi į frakciją. Centros mūdės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Sveiki atvykę, ponė prezidentė. 2009-aisiais laikiausi Nikozijoje, turėjau galimybę su jumis susitikti. Sveikinu jūsų pasangas spręsti Kipro problemas. Tai yra didžiulė problema ir tikiuosi, kad e, Turkijos vyriausybė šio pirmininkavimo metu e, bus e, nuolaidesnė ir Norėčiau, kad ES atimtų iš Turkijos valstybės kandidatės statusą, nes ši valstybė pasirodė esanti negebanti pripažinti ES visų narių. Pone pirmininkė, jūs, pone prezidentė, jūs mokėtės Rusijoje, jūs uh, mokėtės šalyje, kur idėja nebuvo demokratijos bastionas. Ir tai Ir dabar mes matome poną Baroso sveikinantį jūs čia ir jis e, šiek tiek stengs, stengiasi prisidengti tą Rusijos patirtim, kad jo veiksmai nebūtų taip matomi, pono Baroso veiksmai, kad būtų netaip matomi. Mes galime pamatyti užrašų, atsisakome būti vergais, jūs turite komunistinę praeitį. Tad kaip ginsite darbininkų teisės, kai teks taikyti tas griežtas taupimo priemonės, kurias primeta ponė Merkel ir kai kurie kiti ES lyderiai. Pritarsite ko gero man, nes matome, kad ES 2020 strategija trūksta vizijos, toleregiškumo. Ir aš nežinau, ar jinai bus tokia pat sėkminga kaip Lisabono strategija 2010-aisiais. ES turėjo būti konkurencingiausia ekonomika, tačiau matome, kad taip neįvyko. Aš nežinau, ar galima labai daug tikėtis iš Kipro, nes pirmininkas nutraukė kalbėtoje, nes baigėsi pasakymų laikas. Aš dabar norėčiau perduoti žodį ponui Kasulydės apie frakcijos vardu. Prašom. Dėkoju, ponė pirmininkė. Kipras perima pirmininkavimą Europos Sąjungai kukliai, tačiau ryštingai. Kipras yra pasirengęs reaguoti iškylančius sunkumus. Pone Kipro Respublikos prezidente, jūs pateikėte savo pirmininkavimo ES tikslus, jūs kalbėjote apie daugiametinę finansinę programą, apie bendrą prieglopščio sistemą, apie bendrosios žemės ūkio politikos skatinimo politiką, bendrą jūrų ir energetikos politiką ir daugelį kitų dalykų. Min, užsienio reikalų ministrų sustikimas su arabų valstybių atstovais aiškiai rodo jūsų e, sieki e, domėtis arabų pavasario valstybių vystimusi. Be abejo, teks spręsti ir ES plėtros reikalus, įskaitant ir Turkijos galimą stojimą ES. Aš tikiuosi, kad jūs sugebėsite būti nešališkas šios valstybės atžvilgių. Mes apgailestaujame dėl Turkijos pozicijos pirmininkaujančios ES valstybės atžvilgių, nes Turkija regis negerbė ES institucijų, nes ES e pirmininkaujantį valstybę yra institucija. Jei šiuo atveju negerbiama. Jūsų šalis turi išspręsti ginčą su Turkija. Tam reikia atsisakyti nacionalinių problemų ir susitelkti prie ES problemų. Jūs regis tai ir ketinate daryti, bent taip pareiškite. Net jeigu Turkija ir reiškia grazinimus dėl ekonominės ekskluzyvinės zonos. E, Kipras turi parodyti savo pirmininkavimu, kad e, Kipras yra rimta valstybė partnerė. Ir taip pat būtina parodyti Turkijai, kad tai yra valstybė partnerė, tačiau viskas priklausys nuo to, ką pasakys Her... E, ponas Herdoganas ir ponas Magys, kurie sako, kad mes, Kipras, esame net ne valstybė, o kažkokia pusvalstybė, kuri neturi turėti teisės pirmininkauti Europos Sąjungoje. Šis pirmininkavimas sutampa su sunkiais sprendimais, kai reikia spręsti bankų rekapitalizavimo klausimus. Ir panašiai 74 metais Kipras sugriovė turkų invaziją. E, Turko, Kipro ekonominis pakilimas yra iš tikrųjų ekonominis stebuklas. Pasižiūrėsime, ar jis galės tęstis. Dėkoju. E, pone kolegė Sinclair, ar norėjote pateikti klausimą, pone Kasolidas? Prašau. You, uh, the, the Dėkoju, pone pirmininkė. Norėjau paklausti štai ko Buvo kalbama apie išpolius prieš Junktinė karalystė. Mano valstybė 10 milijardų eurų garantavo e, Tarptautinio valiutos fondui. E, Kipro, e, Kipro tai buvo reikalinga, kad būtų galima apsaugoti šią valstybę po 74 metų išpolio. Aš manau, kad čia mes turime kalbėti apie ateitį, nes priešingų atvejų e, grįž, galime grįžti prie italų, prancūzų, portugalijos, austro-vengrijos, kolonializmo apraiškų, taip į praeitį galime nusiristi be galo toli. Dėkoju. Kadangi Britų bazės buvo Kipre, santykiai tarp Junktinės karalystės ir Kipro e, buvo vieni iš ryšių, kurie egzistavo. Tačiau norėjau pasakyti, kad praeities dalykus e, Junktinės karalystės atstovai turėtų palikti taip, kaip buvo. Ir dabar, e, jie dalyvavo padalyjant Kiprą. Ir dėl to jiems tenka dalis e, atsakomybės. Tiek norėjau pasakyti, dėkoju. Labai ačiū SRD frakcijos vardu, Mavro Nikolas. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pasveikinti Kipro Respublikos prezidentą Europos parlamente. Ir norėčiau pasakyti, jog pono Kristofijas Kipro programos pirmininkavimo pristatymas iš tikrųjų remiasi pažangos dvasia. Aš matau, kad jisai puikiai supranta, kokios problemos iškyla ES krizės metu, ir jisai nori veikti demokratiškai ir pažangiai. Tai reiškia, jog vienintelis ekonominės krizės sprendimas yra ne tik tai griežtos ekonominės priemonės. Ponas Kristofijas kalba apie kovą su nedarbu, apie ekonomikos saugimo skatinimą ir naujo modelio taikymą ES, kuris galėtų suteikti vilties užtikrinti ekonomikos augimą ir išeiti iš krizės. Taip pat jis išreiškia paramą tokiems principams kaip socialinis solidarumas, lygybė, kitoms ES vertybėms ir dėl to Kipro Respublikos prezidentas šiuo metu yra tikrai mūsų visų pirmininkas. Mes visi dedame pastangų, kad Europos būtų daugiau. Ir tai yra politikos, kurią pristatė Kipro prezidentas, pagrindinis ženklas. Panas e, Kristofijas nepaminėjo Kipro kaip, kaip patokio svarbių problemų, tačiau visi europarlamentarai, kurie lankosi Kiprė, mato, kokia yra realybė. Jie mato, jog mūsų sostinė Nikozija yra padalyta į dvi dalis. Tai galbūt vienintelė sostinė, kuri dar lieka padalyta. Yra 40 tūkstančių okupacinės kariuomenės kariškių ten ir neva todėl, kad reikia apsaugoti Kipro Turkijos gyventojus. Mes e, manome, kad e, Turkija, kuri nepripažįsta Kipro Respublikos ir nepripažįsta dabar, tuo metu, kai mes e, kalbame, tuo pačiu jinai nepripažįsta ir pirmininkaujančios ES valstybės. Turkija nori pakeisti demografinę pusiausvyrą ir toliau tesdama mūsų salos kolonizavimą. Yra dešimtis tūkstančiai kolonizatorių okupuotoje salos dalyje. Ir ponas Watson užuot atsakęs į kipriečių pateikiamus klausimus, sako, jog patys kipriečiai sukūrė tas problemas. Tad aš irgi noriu savo raštu paklausti, ar uh, mes elgsimės taip, tarytum nieko neįvyko ir Turkija ir toliau liks šalim kandidate. Dėkuoju. Pone Vikstrom, liberalo. Labai ačiū, pane pirmininkė. Nu Noriu pasakyti, kad eh, pirmininkaujantis eh, Kipras eh, parengė labai sumanę pirmininkavimo programą. Noriu priminti, kad ES institucijos savo piliečiams pažadėjo sukurti bendrą sistemą iki šių metų pabaigos. Tai yra didelis iššūkis Kiprui, todėl kad viskas dabar yra Kipro rankose. Aš labai pasitikiu pirmininkaujančio Kipro gebėjimais. Tačiau turime sustiprinti savo bendradarbiavimą. Dublino antrasis reglamentas. Aš rengiu pranešimą šią temą, mes jį beveik baigėme. Aš manau, kad mums reikėtų bendradarbiauti dar glaudžiau, siekiant, kad pavyktų įgyvendinti savo įsipareigojimus piliečių atžvilgiu. Europos patentų schema yra dar viena tema, kuri panašu, kad e, greitai bus baigta aptarti. Keletą dešimtmečių mes kalbame šią temą. Vienas teismas bus, kuris e, spręs klausimus patentų srityje, patentų registravimo kaštai sumažės. Ir jei Kiprui tikrai pavyks e, užbaigti prasidėjusias dėrybas, tuomet mes nuolat prisiminsime Kiprą kaip mažą, bet be galo svarbę šalį, kuri ėmėsi labai svarbių veiksmų savo pirmininkavimo metu. Žaliųjų frakcijų vardu Filip Lambert. Dėkoju, ponė pirmininkė, sveikiname, ponė prezidentė Kristofijas kreipiuosi jūs kaip į vieną iš 27 ES tarybos narių, kai klausiausi jūsų ir kai klausiausi pono Rompojaus vakar ir kai pasižiūriu į veiksmus, kuriuos daro taryba, man susidaro įspūdis, kad mes esame labai susiskaldę, kaip susiskaldęs esmuo, kuris jaučiasi vienu metu esas slik susidvėjinės. Viena vertus mes kalbame, kad reikia biudžeto e, vienybės, kalbame apie biudžetą, rimtą biudžetą, kuris būtų paremtas nuosavaisiais ištekliais. E, komisija pateikė siūlymus, kalbame apie fiskalinę sąjungą ir matau, kad kasdien taryba kovoja su Europos komisija e, dėl bet kokio įmanomo mokesčių harmonizavimo. Tuo pat metu taryba taip pat e, moka didelius pinigus kovodama su mokesčių vengimu bukai atsisakoma bet kokių apribojimų dėl kapitalo apribojimų. E, leidžiama kapitalą investuoti mokesčių priebėgose vadinamuose. Ir būt, būtina kovoti su tomis mokesčių prievogomis. Taryba pabrėžia būtinybę įdėkti daugiau demokratijos ir didesnę atskaitomybę. Pasižiūrėkime, ką praeitą savaitę savo dokumentuose kai pateikė ponas Van Rompoj, sako, demokratijos deficito neturi būti. Teisingai, puiku, parlamentas irgi taip sako. Tačiau ką aš matau, kokius veiksmus matau, kiekvienas veiksmas yra nukreiptas tam, kad būtų Europos parlamentas nustumtas į šoną. Viskas priimama tarp vyriausybinių lygmenių. E, jūs kalbate apie fiskalinės priemonės, tačiau jų diskutavimą menkai traukiamas Europos parlamentas. Bankų sąjunga irgi. E, diskutuojant apie tai, parlamentas nustumiamas į šoną. Taigi norėčiau paklausti, ar tas susidvėjimas per būsimus šešis mėnesius pasibaigs. Džekilas ar Haidas, kyla toks klausimas, kas nugalės. Labai ačiū. Atsar frakcijos vardu Caradil. E, naše země. Pone pirmininkė, e, pone prezidente Kristofijas, mūsų šalis kartu įstojo į Europos Sąjungą. Todėl labai džiaugiuosi, kad e, dar viena nauja ES valstybė narė pirmininkaus tarybai. Jūsų šalis specifinė dėl jūsų geografinės padėties. Neseniai lankėmės Kipre, susitikome su jumis, kalbėjome su jūsų ministrais, užsienio reikalų ministro, vidaus reikalų ministro. Susitikimas mums padarė gerą įspūdį, jūs puikiai pasiruošę. Noriu padėkoti Jums e, už Jūsų svetingumą, už visą mūsų viešnagę. Mes e, labai skeptiškai vertiname jūsų pateiktus sprendimus. Mes e, maname, kad e, tai nėra geras žingsnis. Aš nepritariu ponui Barosui ir daugeliui Europos parlamento narių. Daugeliui pasiūlyti sprendimai atrodo geri, tačiau aš taip nemanau. Jūs kalbėjote apie solidarumo principą. Turime stengtis, kad šis principas iš ES nesukurtų perdalyjimo sąjungos, kur bus tik perskirtomi pinigai, nes tai sukeltų labai didelis įtampas valstybėse narėse. Jūs dabar esate atsakingas už daugiametės finansinės programos kūrimą, jūs kalbėjote apie labai realius dalykus ir panašu, kad jūs vadovaujatės labai pragmatiškų požiūrių tiek mokesčių, tiek e, finansų reguliavimo srityje. Mes nenorime finansų sandorių apmokestinimo, nenorime, kad e, konkurencingumas būtų stabdomas, norime, kad konkurencingumas ir toliau išliktų. Linkiu Jums ko geriausios kloties, tikiu, kad Jūsų pirmininkavimas bus sėkmingas. Ponas Dėkuoju. Sveikinu Kipro Respublikos prezidentą Europos parlamente. Kipras yra maža ES valstybė. Jos plotas yra mažesnis už daugelio kitų valstybių narių plotą. O e, gyventojų skaičius būtų lygus ketvirtadėliui Berlyno e, e, gyventojų arba dešimtadaliui Londono gyventojų. Tačiau trečdalis šios valstybės teritorijos yra okupuotas kitos valstybės, kuri nori stoti į Europos Sąjungą. Ir jeigu 26 kitos valstybės narės remia Kiprą, tai tuomet mes suprantam, kad ES yra lygiaverčių piliečių sąjunga ir mes matome, kad Europos parlamentas čia taip pat yra tam tikras šarvas ir uh, saugantis Kiprą. Ir mes e, norėtume pasakyti Turkijai, jog e, kol Turkija nepripažins pirmininkaujančios ES valstybei, ES institucijos neturės jokių kontaktų su Turkija. Dabar krizės metas ir ši krizė smaugia namų ūkius, įmonės darbuotojai yra priversti patirti skurdą. Mes norėtume, kad ES paremtų pirmininkaujančio Kipro prioritetus. Turime siekti įtvirtinti taiką ir stabilumą viduržėmio jūros regione, taip pat įtvirtinti bendrą prieglopščio politiką. Panas Morganti. Dėkuoju, ponte pirmininkė. Norėčiau pasveikinti pirmininkaujantį Kiprą. Iš tikrųjų, finansinių požiūrių padėtis ir politinių požiūrių taip pat yra sudėtinga. Galiu užtikrinti, kad mano ir mano partijos parama jums yra užtikrinta. O kalbant apie Turkijos spaudimą, kaip kad galėjome pastebėti, pastaruoju metu ES elgesi taip, tarytum to nebūtų. Aš esu buvęs Kipre prieš keletą mėnesių Kipre ir konstatavau, jog e, šalies šiaurė yra okupuota ir okupuota dalis e, pagrindinio kultūrinio administracinio centro. 2013 5 milijardus eurų skyrė Turkijai. Europos investicijų bankas. Tuo tarpu ES turėtų galvoti visų pirma apie dabartinės valstybės narės, o neremti tokias, kurios kelia grėsmę. Pane Vertman, garbus parlamento nariai, e, pone prezidentę, noriu pasveikinti e, perėmus pirmininkavimo Alvairą. Jūsų istorija tai yra labai svarbus žingsnis. E, maž, viena mažiausių e, valstybių pradeda pirmininkavimą tarybai labai ypatingai sunkiu ES laikotarpiu. Labai svarbus prioritetai yra daugiametinė finansinė programa ir dėmesys piliečiams. Siekdami stiprios ES konkurencingos pasaulyje, svarbu e, pasirinkti tinkamą politiką. Kalbant apie Turkijos poziciją, ES turi kalbėti vienu balsu šio klausimu. Mes turime labai aiškiai pabrėžti, kad visos jūsų rezoliucijos turi būti įgyvendintos e, atsižv... laikantis ES teisės aktų kad nebūtų taip, kad e, šalis kandidatė besibeldžianti prie ES vartų grasina dabar ginklais. Ačiū. Marinesko, APP e frakcijos vardu. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ponė tarybos pirmininkė, šeši mėnesiai bus labai svarbus ES ateičiai. Jums tenka sunki užduotis, jums tenka didelė atsakomybė Ir tuo pat metu jūs galėtumėte pasiekti labai pozityvių rezultatų iki 12 metų pabaigos. Teisėkūros požiūrių daugiametė finansinė programa ir horizontaliusios ES politikos yra svarbiausi dalykai. E, nedidelis yra pirmininkavusios Danijos palikimas, net neaišku, kiek kiek sieks biudžetas. Buvo kalbama apie ekonomikos auginimą ir, užau, ir, ir užimtumo skatinimą, tačiau nieko nepasakyta apie tai, koks bus biudžetas, nors tai yra labai svarbus dalykas ekonomikos augimui ir užimtumui. Pirmininkaujanti Danė buvo susirūpinusi horizontaliosiomis politikomis, kurios yra susijusios labiau su bendruoju sprendimų prieimimu. E, Tad Kipro darbas yra grįžti prie sutarčių ištakų ir pra, grįžti prie diskusijų su Europos parlamentu, kad būtų galima tikėtis, jog šiemet pagaliau sustarsime dėl biudžeto. Pirmininkaujančiam Kiprui teks nelengva užduotis tarpininkauti tarp parlamentų ir tarybos dėl Schengeno reglamento. Ši situacija netoleruotina, kokia dabar. Yra tokių valstybių narių, kurių išorinės sienos yra silpnos. Ir, uh, Tai iš dalies susiklostė dėl to, kad nėra koordinuoto požiūrį Šengeno erdvę ir taip blokuoja ir kitų valstybių sprendimus. Kai kurios šalis investavo į savo išorinių sienų apsaugą, to nepadarė visos, koordinacijos šios ir tie trūksta, jums teks išspręsti tuos skirtumus. Nesuprantu, kodėl apie Vengriją kalba ponas Svoboda, kai kalbam apie, apie Rumuniją ponas Svoboda yra demokratinių jėgų atstovas ir turėtų puikiai suvokti, ką reiškia demokratinės vertybės ir kaip jas ginti. Rumunijoje, Vengrijoje ir Austrijoje. E, pone pirmininkė, Rumunijoje nėra politinės kovos. Tai, kas vyko pastaruosiomis savaitėmis ir kas vyks toliau, yra išpolis prieš demokratiją e, nesilaikoma konstitucinio teismo sprendimo, nesilaikoma aukščiausio teismo sprendimo, nesilaikoma reglamentų. Teisėsauga yra nesunkiai paveikiama, o išpoliai prieš e, teisėjus tęsiasi. Tad prašytume aiškiai išanalizuoti situaciją ir įdimkite žingsnių, kad būtų ginamos demokratijos vertybės. Ačiū. Pirmininkas žodis, ponui Koferati, prašom. Pone prezidente Kristofijas, jūsų laukia labai sunkus pusmetis, tačiau E, jo metu pagrindinis prioritetas bus ekonomikos augimas. Stabilumas, aišku, yra taip pat labai svarbus dalykas, tačiau jo nepakaks siekiant atliepti tų piliečių, kurie gyvena neužtikrintomis sąlygomis ir kurių gyvenimas gali dar pablogėti e, lūkesčiams. Augimas bus užtikrintas tik tai vykdant tikslingas investicijas investicijas į tos sektorius, kur bus galima kurti darbo vietas ir kurios užtikris užtikrins vystimas. Ir čia labai e, svarbus dalykas yra daugiametė finansinė programa. Tačiau taip pat labai svarbu rasti reikalingų išteklių, kad e, tai būtų įmanoma. Ir e, čia reikia daug ką nuveikti euro obligacijų ar FSM srityse. Mes kartu turime veikti tose srityse kalbant apie energetikos tinklus ar beje transportą, šiandien e, esamos lėšos yra, aišku, tačiau jų nepakanka viskam įgyvendinti per tiek laiko, kiek mes e, e, norėtume. Todėl turime ieškoti papildomų finansavimo šaltinių, papildomų lėšų. Dabar nekyla e, iš esmės klausimas, ką galim padaryti per tuos šešis e, mėnesius. Jūs e, žinote ir taip, tačiau daug kas priklausys nuo jūsų supratimo, jog reikia paprasčiausiai pradėti procesą. Ir daug ką užbaigs tie, kurie dirbs po jūsų. Mums reikia politinės ir institucinės integracijos. Tam reikia drąsos Na ir kartais tos drąsos turi daugiau mažos valstybės negu didelis. Liberalų frakcijos vardu panašmit. Ačiū, ponia pirmininkė. Sudėtingų laikmečių pirmininkaujama. ES vyruoja nacionalizmas ir protekcionizmas e, suintensyvėjo. Uh, Pane prezidente, jums daug užduočių tenka iki kalėdų, ne tik finansų srityje. Pilietės ir piliečiai e, turi atrasti naują pasitikėjimą finansų sektoriumi. Mes turime matyti bendrą visumą, negalime prakeikti rinkos ekonomikos turėtume kritikuoti politikus, kurie nesuvokė savo atsakomybės. Yra ne, galbūt net šioje salėje tų politikų. Nes Europoje yra A komanda ir B komanda. Tie, kurie turi bendrą valiutą ir tie, kurie neturi tokios valiutos. Europa dešimtmečius buvo skiriama geležinės uždangos. Ir dabar neturime kurti tokios Europos, kuri vėlgi yra padalinta. Ponas Barosas e, vakar kalbėjo apie tai, kad mes e, turėtume išmokti praeities klaidas ir pamokas. Pone prezidente, labai liūdna, kad pusė Kipro šiandien čia nesėdi salėje. Mes siekiame Kipro suvienijimo. Linkime Jums ko geriausios kloties. Ačiū žaliųjų frakcijos vardu, panas Alfonsy. Oui, merci, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pone pirmininkė, kaip Korsikos parlamentaras entuziastingai sveikinu jūsų pirmininkavimą. Jūs esat saloje esanti valstybė, viduržėme jūros saloje esanti valstybė. Todėl mes daug ko tikimės Europos ateičiai iš jūsų. Krizė labai sunkiai palėtė viduržėmio jūros baseiną - Graikiją, Italiją, Ispaniją ir mus visus sieja panašus likimas tame regione. Dabar mes turime iš tikrųjų elgtis taip, kad atlieptume e, visų piliečių e, lūkesčiams ir taip pat mūsų kaimynų lūkesčiams, kurie tikisi tikros demokratijos bei gerų santykių su Europa bei senų E, tradicinių ryšių plėtojimo su mumis. Aš e, esu parengęs e, pranešimą, kuriame kalbama apie makroekonominę strategiją viduržėmio jūros regione. Žinome, jog Baltijos jūros regione panašiai iniciatyva davė daug puikių rezultatų ir reikėtų kažką panašaus daryti viduržėmio jūros baseine. E, pastaroji e, programa turėtų pradėti veikti greitai ir tai taip pat būtų teigiamas signalas krizės kontekste. Kartu su 50 kitų parlamentarų, kurie balsavo už šį e, pranešimą, norėčiau, kad Kipras pirmininkavimo metu jau imtųsi konkrečių veiksmų, kad tos iniciatyvos būtų įgyvendintos viduržėmio jūros baseine. Labai ačiū kolegės ir kolegos, kreipiuosi ypač į frakcijų pirmininkus. Numatydami savo frakcijos nariams vienos minutės kalbėjimo laiką e, ir turėdami omenyje, kad jūsų nariai po to kalbės minučių, e, penkių minučių tekstą per vieną minutę, tai mūsų vertėjai su to užduotimi nesusidoros. Ačiū. Dabar kolega Paška, AFD frakcija. Vážený pán podpredseda komisie, výkon funkcií predsedajúcej krajiny... Ačiū, pane pirmininkė. Pone prezidentė, pone pirmininkė. Kipras perima pirmininkavimą ES, kai ekonominė ir socialinė situacija ES yra sudėtinga. Šeši mėnesiai pirmininkavimo e, yra tas laikas, kai teks spręsti ne tik savo šalies problemas, bet ir koordinuoti ES institucijų veiklą. Tai nebus lengva. Programa yra ambicinga. Mes išgirdome jos pristatymą, ją pristatė prezidentas Kristofijas ir mes matome, kad Kipras atsakingai imasi šio pirmininkavimo ir yra pasirengęs e, sustiprinti socialinius ir ekonominius sprendimus, pagerinti socialinį ekonominį gyvenimą. Kipras yra unikali valstybė, jos yra e, viduržėmio jūros pietryčiuose. Jūs turite tam tikrą komunikavimo patirtį. Jūs puikiai žinote tos vietovės ypatimus ir aš manau, kad tai jums padės spręsti problemą susijusią su šiuo regionu. Linkiu Jums didžiausios sėkmės pirmininkaujant. Ačiū ponui Paška. Žodis kitam kalbėtojui. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponas Kleis. Sveikinu pirmininkaujantį Kiprą Europos Sąjungoje E, geografinė Kipro padėtis ir istorinė patirtis tos salos yra ypač turtinga. Reikia pasakyti, kad Kipras yra vienintelė ES narė, kurios dalį teritorijos okupuoja valstybė kandidatė Europos Sąjunga - Turkija. Turkija atsisako pripažinti e, Kipro Respubliką ir atsisako E, paklusti muitinės reikalavimams ES. Kipro vėliava e, turintys laivai neįleidžiami į Turkijos uostus. Tai yra iš tikrųjų gėdinga situacija. Gėdinga ne tik Kiprui, bet visai ES, kadangi piliečiams buvo tvirtinama, kad Turkijos stojimo darybos bus sustabdytos, jeigu Turkija nesilaikys savo įsipareigojimų. Tai ko bereikia daugiau? Turkijos premjeras juk aiškiai pareiškė, kad jis nesutiks su Kipro pirmininkavimu Europos Sąjungoje ir jis pats imsis iniciatyvos išaldyti darybas, jeigu Europos Sąjunga nesims iniciatyvos E, to brutalumo stabdyti, jeigu nebus kelias užkirstas tokiam nemandagiam Turkijos elgesiu, tai tuomet ES praras bet kokį patikimų piliečios nebegerbs. Ačiū ponui Kleis. Žodis ponui Olbricht, EPP vardu. Pone pirmininkė, pone e, prezidentė, noriu atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad Nepaisant to, kad jūsų šalis, kaip ir mano šalis, Lenkija, įstojo Europos Sąjungą, tuo pačiu metu e, Tačiau e, niekada mes neįvardijome savęs kaip naujos valstybės narės. Jūs esate kartu su mumis, tačiau niekada nesate laikoma nauja valstybė nare. Nauja valstybė narė buvo už Berlyno sienos. Tai labai svarbus politinis elementas ir aš tikiuosi, kad jautriai ši problema bus sprendžiama. Labai rimtai vertinu jūsų mintis ES sanglaudos tema. Aš esu vienas iš pranešėjų ir galiu pasakyti, kad e, sanglauda tiesiogiai susijusi ir su daugiametės finansinės programos kūrimu. Negalime skirstyti ES į sanglodos bičiulius ir, sangl ir geresnio finansinių išteklių panaudojimo e, bičiulius. Manau, kad mes visi turėtume stengtis efektyviau pasinaudoti fondų lėšomis. O tai reiškia, kad turėtume e, glaudžiau priklausyti nuo vienas kito, neturėtume dubliuoti tam tikrų užduočių, neturėtume kurti naujos administracijos, neturėtume kartoti tam tikrų idėjų. Aš tikiuosi, kad pirmininkaujantis Kipras bus tiek sanglados bičiulis, tiek efektyvesnio lėšų panaudojimo bičiulis. Ačiū socialdemokratų frakcijos vardu, ponė Kopa. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė tarybos pirmininkė. Kiekvienas pirmininkavimas yra iššūkis. Kipro pirmininkavimas vyksta kritiniu metu dėl tam tikrų istorinių sprendimų, kovojant su krize. Keturi dalykai. Visų pirma, pati krizė. Jūs pats pabrėžėte, jog yra būtina Europos piliečiams parodyti, jog mes sugebame nugalėti tą krizę ir kad uh, galime gražinti viltį tūkstančiams jaunuolių, kurie mato savo ateitį ES. Turime mažinti nedarbą, kurti darbo vietas. Tai yra dalykas, ties kurio turime koncentruoti savo e, pastangas. Ir esu tikras, kad jūs tikrai atsakingai veiksite toje srityje. Mūsų kaimynai. Kitas klausimas. Jūsų geri santykiai su arabų pasauliu iš tikrųjų suteikia jums e, labai daug svarbos, svarbu vaidmenį, e, tarpininko vaidmenį. Jūs puikiai suprantate tas valstybės, jų poreikius. Toliau e, finansinė programa. Dabar visi Europoje tikisi, jog darybos baigsis sėkmingai dėl DFP. Ketvirtas dalykas - Šengenas. Jūs Žinote, jog pirmininkaujantį Daniją čia e, kai ką pristabdė ir jūs turite dabar mūsų pagrindinių akį aspektų įtvirtinimo klausimą išspręsti. Norėčiau taip pat e, grįžti prie Turkijos nepriimtino elgesio. Turkija yra šalis kandidatė ir Norėčiau grįžti prie tų pareiškimų dėl santykių išaldymo. Turkija turi suprasti, jog ar jinai nori ar nenori, kad pirmininkautų Kipras, jinai vis dėlto negali ignoruoti pirmininkaujančio Kipro, jeigu nori kada nors pateistoti Europos Sąjungą. Linkiu Jums ko geriausios kloties. Tak, Herr Forman. Pone Jensen, dėkoju, pone pirmininkė. Pirmininkaujantis Kipras nori dirbti siekdamas, kad būtų uh, numatytos reikiamos nuostatas 14-20 metų ES biudžetai. Mes linkime Kiprui didžiausios sėkmės atliekant šią užduotį, nes mums tai yra reikalingas žingsnis. Užduotis nelengva. Yra tokių šalių, kurios pasisako už mažesnį es biudžetą, kitosgi nori didesnio biudžeto, daugiau lėšų jame ir mm, jums teks pasinaudoti uh, savo visais diplomatiniais gebėjimais, kad galėtume čia užduoti atlikti. Jeigu pažvelgtumėte e, į tai, kiek paramos skiriama valstybėms narėms, tai pamatytume, kad dabar yra siūlomas 8 procentų paramos lygis. E, ir Manyčiau, kad jūs turėtumėte taip pat imtis aktyvesnio vaidmens susijusio su investicijomis transporto, energetikos ir švietimo sektoriuose. Uh, Mes remiame bendras ekonomikos augimo strategiją. Jos tikslas yra e, padidinti ekonomikos efektyvumą ir sumažinti priklausomybės nuo iškastinio kūro. Europos sąjunga turi atlikti svarbiausius savo tikslus ir apsispręsti, kaip tai padaryti. Mums reikia likti vieningiems čia parlamente taip pat būtina veikti vieningai. Mes turime naujų įgaliojimų, turime padėti, kad būtų atliktos visos užduotis kuo sklandžiau. Dėkojame pirmininkaujančiai valstybė, kuri mums pasiuntė aišku signalą, kad būsime įtraukti į visas diskusijas ir procesus. Ačiū. Dėkoju. E, ponas Salavrakos. Dėkoju. Pone Prezidentė, jūs esate iš nedidelės šalies, kuriai teks pirmininkauti sunkiomis sąlygomis ES. Ekonominis kontekstas yra sunkus ir prioritetai, kuriuos jūs minėjote, irgi e, yra svarbus, bet nesu, nelengvai pasiekiami. Jūs minėjote, kad užimtumas ir ekonominis augimas yra tie prioritetai, kurie yra būtini e, stipresniai ES įtvirtinti. Viduržemio jūroje ir artimuosiuose rytuose jūs ketinate spręsti geopolitinius klausimus, tai nėra pats ramiausias regionas. E, situacija čia gali bet kada pasikeisti. Taip turės takos ir situacija ES. Matome, kas vyksta Irane, Sirijoje. Matome, kad ten e, plėtojasi konfliktai, konfliktas su Turkija. Tai taip pat gali turėti domino efektą Viduržėmio jūros regione. Tad pirmininkaujantis Kipras turės taip pat e, susidoroti su neprimtina Turkijos pozicija. Aš ją smerkiu ir kviečiau Turkiją tos savo pozicijos atsisakyti. E, dalis Kipro yra ES mm, narė ir dalis tos valstybės yra okupuota Turkijos. Nepaisant visų šių sunkumų, Turki, Kipro, Kiprui pirmininkaučių Europos Sąjungų linkime visokiojo po sėkmės. Dėkui. Ačiū ponas Hokmark apie pavardų. President, President the... Pone pirmininkė, pone tarybos pirmininkė. Asmeninės laisvės, atviros visuomenės, atviros rinkos vertybės yra klestėjimo ir stabilumo, kurio mums reikia, augimo, kurio mums reikia pagrindas. Aš tikiu, kad visur, kur šios vertybės buvo neigiamos, įvyko klaidos arba nelaimės. Manau, kad visi turime pradėti būtent nuo jų. Tai turi padaryti ir pirmininkaujantis Kipras. Manau, kad svarbu yra pabrėžti, kad ten, kur veikia rinkos ekonomika, ten atsiranda ir augimas bei klėstėjimas visame pasaulyje ir Europoje. Krizėse atsidūrusių ekonomikų bendras bruožas tai yra tai, kad tos krizinės, tie kriziniai sprendimai nepadėjo. Tai vienas dalykas. Uh, Kitas dalykas, tos šalys tikrai negali pasigirti labai didelę rinkos ekonomiką. Priešingai, biurokratija, monopolija. E, Tai yra tie dalykai, kurie ženklina tas ekonomikas. Todėl mūsų pareiga ir užduotis yra užtikrinti, kad būtų sukurta efektyviai veikianti bendroji rinka atvira investicijoms, atvira verslumui, atvira naujoms darbo vietoms. Tik tokiu būdu mes sustiprėsime ir tai turėtų būti ir jūsų, kaip pirmininkaujančio šalies, užduotis. Mes e, nepasiekėme tų reformų, kurios buvo numatytos vidaus rinkai reformuoti. ES yra viena didžiausių ekonomikų, tačiau ne nestiprių ekonomikų. Mes turime siekti bendrosios rinkos plėtros ir tai yra ir jūsų, kaip pirmininkaujančios valstybės, užduotis, aš tikiuosi, iš jūsų apčiopiamų rezultatų. Pone Hjokmarkai, kolegė Beres norėtų Jums pateikti klausimą. Gerbiami kolegos, ar skaitėte ES sutartį, nes ten yra nekalbam apie rinkos ekonomiką, kalbam apie socialinę rinkos ekonomiką. Tarp ES vertybių jūs kalbėjote tik apie vertybės ir demokratiją. Tačiau taip svarbu nepamiršti viso to socialinio aspekto. Kalbėti apie socialinį dialogą, kalbėti apie kolektyvinės darybas ir taip toliau. Jūs regi šito nežinote, kai kalbate apie monopolijas Ar jūs turite omenyje ir tai, kad egzistuoja privatus monopoliai, kurie gali parklubdyti šalį, pavyzdžiui, kaip Goldman Sachs veiksmai Graikijoje, kai kalbate apie vidaus rinką, ar kalbate apie bendrą vidaus rinką, kuri būtų tokia, kurios mums reikia, kuri taip pat apima ir fiskalinę harmonizaciją ir socialinę harmonizaciją, ar ne? Mark. Prašau, ponia Hokmark. Ponia kolegė, Ačiū Jums už galimybę tęsti savo mintį toliau. Pirmiausia, bet kokio tipo monopoliai yra blogi ekonomikai. Aš tikiuosi, kad Jūs pritarsite man. Visi monopoliai, tiek viešojo sektoriaus, tiek privatus, pakerta bendrus gerai veikiančios ekonomikos veikimo principus, neatveria naujų alternatyvų. Antras svarbus dalykas. Rinkos ekonomika yra socialinė, nes visur, kur yra investicijos, naujas augimas, e, naujos darbo vietos, e, ten bus klėstėjimas. Ir būtent to turime laikytis. Ačiū, ponė parlamento pirmininkė. Ačiū socialdemokratų frakcijos vardu, žodis ponui Ferm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 Pone pirmininkė, aš labai džiaugiuosi pirmininkaujančiu Kipru e, kaip biudžeto reikalų komiteto pranešėjas, rengiantis daugiametę finansinę e, finansinės programos e, pranešimą, aš labai atidžiai stebiu, kaip vyksta dėrybos dėl ilgamečio, ilgamečio ES projekto. Daug kas nori, kad biudžetas būtų e, sumažintas, daug kur norima e, išlaidas, išlaidų leidimą sugriežtinti, tačiau e, norima remti ir skurdesnės šalis. Tačiau yra ir tokių valstybių, kurių perspektyva yra kitokia. E, negalime bendro ES biudžeto lyginti su nacionaliniais biudžetais. ES turi užtikrinti solidarumą. Reikia kad ES bendras biudžetas būtų bendro ES kelio dalis. Pirmininkas prašo kalbėti lėčiau, kad vertėjai suspėtų kalbėtoją išversti.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 strateginė užduotis yra sujungti ES. Reikia įgyvendinti bendrosios rinkos reformas. Ji turi baigtis. Reikia skirti pakankamai dėmesio tyrimams, inovacijoms. Todėl noriu paklausti, ponė e, prezidente, kaip Jūs vertinate tą strategiją? Kaip Jūs ketinate apjungti valstybės narės, kurių perspektyvos yra labai skirtingos? Kaip galima čia rasti bendrą požiūrį į ES biudžetą e, ateičiai? Kaip to pasieksite jūs? Ačiū. Dabar ponas Deivis. Dėkoju, ponė pirmininkė. Tik vieną specifinį dalyką norėčiau paminėti pirmininkam tarybai. Buvo pateikti siūlymai dėl žuvininkystės politikos. Buvo kalbama apie ilgalaikius valdymo planus kad žuvininkystė turėtų aiškius tikslus, o vienas iš jų yra išteklių atkūrimas. E, buvo priimti sprendimai, kuriuos pasiūlė parlamentas, bet jau tapo išaldyti taryboje. Ką ketinate daryti? Taryba ir parlamentas nesutarė dėl sutarties interpretavimo. Ir abi pusės turi savo argumentų. Tik darybų būdu šią situaciją galima išspręsti, tačiau darybos nevyksta. Dabar atsidūrime aklygatvėje ir reikėtų, kad tai nesutrukdytų vystyti žuvininkystės politikos ateityje. Pirmininkas Šulcas jau iškėlė šį klausimą, o dabar kreipiuosi į Jūs, ponė pirmininkė, ragindamas imtis progos. Padėkite mums išspręsti tą situaciją, kad išaldyta situacija pajudėtų pirmin, kad taryba ir parlamentas susitartų. Kipro, Kipras pirmininkaujantis neišspręs tos problemos. Tiesiog prašome, kad būtų jūsų iniciatyva pradėtos darybos, kad pasiektume konkrečių rezultatų. Ačiū. Pirmininkas dėkoju kolegai. O dabar suteiksiu žodį ponui Mauro. E, kirie. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju taip pat ir prezidentui Kristofijas. Mano šalies spauda, spaudos atstovai manęs klausė, ar E, mes remsime Kiprą, netgi jeigu jo prezidentas yra komunistas. Aš atsakiau, kad e, remsime Kiprą. Būtent todėl, kad e, prezidentas yra komunistas, demokratiškai išrinktas šios šalies rinkėjų, o demokratija yra pagrindinis aspektas, dėl kurio galime didžiuotis. Aš Norėčiau paprašyti Europos Sąjungos neeksportuoti savo demokratijos modelio. Aš e, iš tikrųjų Sutinku su jumis, e, prezidentė, mes nenorime eksportuoti savo demokratijos, mes norime liūdyti demokratiją. Ir man atrodo, kad mes liūdijame dabar demokratiją, jog e, liūdijame tuo, jog sakome Turkijai, kad jos okupacija negali tęstis, tai yra neteisinga. Mes liūdėjame demokratiją, kuomet e, primename, kaip yra Egipte, pavyzdžiui, dabar ir kad e, dešimčiai milijonų e, krikščionių koptų nereikėtų taikyti šariato ir kad neturėtų būti žalojami moterų lytiniai organai, nesant jokio teisinio pagrindo tam. Būtent e, todėl, ponė pirmininkė, aš e, manau, kad per ateinančius šešis mėnesius bus e, įvairių sudėtingų dalykų ir prieštaravimų. Jūs esat komunistas ir turėsite spręsti įvairius klausimus, be kita ko turėsite bendrauti su bankais, kurių vaidmuo krizės kontekste buvo gan neigiamas. Aš manau, kad uh, po šių šešių ateinančių mėnesių mes būsime labiau kipriečiai, o jūs galbūt tapsite šiek tiek mažiau komunistas. Ačiū, ponė Mauro. Žodžio paprašė ponas Ivan Katalin. Domnule președinte, în primul rând vreau să vă mulțumesc. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, leiskite padėkoti tarybos pirmininku, nes jis Rumuniją ir Bulgariją ketina paremti, siekiant šioms prisijungti prie Schengeno erdvės. Antra, Europa pergyvena sunku laikotarpį, kai mums reikia daugiau Europos, mums reikia daugiau solidarumo, mums reikia e, finansinių sandorių apmokestinimo, mums reikia euroobligacijų ir E, daugiametės finansinės programos, kad būtų galima užtikrinti, sumažinti jaunimo nedarbą, kad būtų galima sukurti daugiau darbo vietų ir užtikrinti ekonomikos augimą. Tuo sunkiu Europai laikotarpiu mums reikia daugiau demokratijos, daugiau dėmesio europinėms vertybėms ir e, demokratijos tvirtinimo Europoje. Europos parlamente vyrauja bendra isterija dėl demokratijos Rumunijoje. Jūs girdėjote šios dienos kolegų pasisakymus. Tačiau aš dalyvavau, kai buvo kalbama apie spaudos laisvę Italijoje, Vengrijoje, kai buvo diskutuojama apie Berlusconį, kai buvo kalbama apie Orbano ir Borisovo paslydimus, taip sakant. Tie patys kolegos iš EPP rėmė priemonės Borisovo, Berlusconio ir Orbano. Tad norėčiau šiandien pasakyti štai, kad jums tenka pareiga, jūs turite tam priemonės, patikrinti, kas iš tikrųjų vyksta ir turite užtikrinti, kad demokratijos Europoje būtų laikomasi aš esu tikras, kad jūs rasite e, įdomių dalykų. Jūs galėsite pasakyti, kad Ponto vyriausybė daug ką nuveikė spaudos laisviai. Rumunijoje e, niekas demokratijai negrasina. Dėkoju. Pirmininkas, ačiū. Pone Ojuland, prašom. Dėkoju, ponė pirmininkė. Leiskite palinkėti ponė Kristofijas visokiojopos sėkmės, kaip pirmininkaujant um, Europos Sąjungoje. Jūs kalbėjote apie kaiminystės santykius. Aš norėčiau, kad tikiuosi tiksliau, kad santykiai tarp Kipro ir Rusijos netaps kliūtimi kovojant prie žmogaus teisų situacijos blogėjimą e, už ES sienų. Aš buvau pranešėja, kai buvo rengiamas pranešimas dėl vizų apribojimų Rusijos oficialiems pareigūnams e, susijusiems su Sergejaus Maknitskio atveju. Tad aš tikiuosi, kad dabar į mūsų rekomendacijas bus atsižvelgta ir kad bus siekiama kovoti su nebaudžiamumu ir korupcija Rusijoje. E, geros kaiminystės santykiai neturi reikšti, kad nuolankiai tylima didesnio kaimino atžvilgiu. Tiesiog būtina kalbėti apie e, vidaus teisės ir tarptautinės teisės pažeidimus. Būtina, kad vyktų konstruktyvus dialogas su Kremliumi. Jūs tikiuosi to imsitės, kad būtų įtvirtintos žmogaus teisės ir kad būtų kad įsigaliotų teisės viršenybė e, Rusijoje, kalbant apie jos santykius Europos Sąjungą. Andras Kiorkė. Ačiū, žodis ponui Andrės Kiork. Ministeralne Kurbis. Ačiū, ponia pirmininkė, gerbiamas prezidentė, kolegos. Tai, ką išgirdome pastarosiamis minutėmis, verčia mus manyti, kad Kipro pirmininkavimo prioritetų tema, kelianti daugiausia diskusijų, yra daugiametė finansinė programa. Mums visiškai neprimtina, kad sanglaudos politikai numatytas finansavimas bus sumažintas, jo labiau, kad ši politika yra viena svarbiausių ES ramščių. ES valstybės narės e, vystosi skirtingų tempų, o tai neturi tapti stabdžių bendram ES šalių klėstėjimui. Mūsų ištikusi krizė ir solidarumas yra vienas svarbiausių pamatinių akmenų, kuriais galime remtis. Esame daug netolygumų valstybėse narėse, todėl negalima mažinti, pavyzdžiui, Vengrijai skiriamų sanglaudos fondų e, lėšų, nes mes ir šiaip nepasieksime bendro ES pragyvenimo vidurkio. Manau, kad e, reikia susitarti dėl tokių priemonių, kurios nereikštų didesnio įsiskolinimo, o ta priemonė būtent yra e, sanglodos politika. Jei Kipro prezidentas sugebės apginti sanglodos politiką, tai jau bus savaime labai didelis pasiekimas. Ačiū. Žodis ponui Artuk. Labai ačiū, ponė pirmininkė, gerbiamas prezidentė, sveikinu Jūs e, perėmus tarybos pirmininkavimo vairą, linkiu kuo geriausios kloties įgyvendinant savo programą. Jūsų indėlio reikės, e, kuriant e, augimą ir skatinant užimtumą ES. Mums įdomu, kokias konkrečius sprendimus jūs numatote um, kovojant su jaunimo nedarbu. Parlamentas rems jūs šioje kovoje. Labai svarbios bus ir dėrybos dėl daugiametės finansinės programos. Jūs labai teisingai pastebėjote, kad transeuropinių tinklų finansavimas yra susijęs ir su pridėtinės vertės kūrimu. Noriu pabrėžti, kad tarybos e, ketinimai čia turėtų būti įgyvendinti, jo labiau, kad tai neštų naudos ir jūsų šaliai. Todėl, kad uostas Limasolija būtų e, tame tinkle. Larnaka esantis oro uostas taip pat patektų į e, šio tiks, tinklo plėtojimo sritį. Keletą kartų buvo kalbėta ir apie konfliktus. Pone prezidente, jei nebus rasta Kipro problemos sprendimo, e, kokius scenarius jūs čia išvelgiate? Įdomu sužinoti, kaip po 38 metų jūs įsivaizduojate situaciją. Ačiū, ponas Vandekamp. Ačiū, ponė pirmininkė. Esu krikščionis demokratas iš Niderlandų. Linkiu visokiojo pasiekmės Kiprui pirmininkaujančiam taryboje. Jūs nedidelė valstybė, aš taip pat esu nedidelės valstybės atstovas. Ir pirmininkavimas yra didžiulis iššūkis, nes viena vertus e, teks ES suteikti kryptį, tai yra didžiulis siekis. E, Šulcas, Merkel ir Oliodų savo požiūrį taip pat turi jums teks apie laviruoti laikas pirmininkavimui skirtas yra neilgas, padaryti reikia labai daug. Šiandien man trūko galbūt subsidiarumo žodžio paminėjimo. Daug ką turime nuveikti patys juk šalyse. ES turi daryti tik tai, ko po vieną negalime. Kova su krize, apie tai jau kalbėjome. Rinkos girinimas, apie tai kalbėjome. Daugiametė finansinė programa, kalbėjom apie tai. Tačiau apie ekonomiką kalbant, tenka kalbėti apie kiekvieną pilietį, kurioje šalyje jis begyventų. Ir čia didelė atsakomybė tenka Europos parlamentui. Jis turi elgtis atsargiai, būtina, kad biudžetas neauktų per nelik smarkiai. Mūsų kolegos liberalai kalbėjo apie bendrą prieglopščio politiką. Jūs ketinate įgyveninti čia reikiamus sprendimus per šį pusmetį. Aš taip pat norėčiau, kad būtų atsižvelgta Europos parlamento pozicija. Kartu su taryba mes negalime kol kas sutarti dėl patentų politikos ir dėl Šengeno nuostatų. Aš tikiuosi, kad jūs laikysitės konstruktyvaus požiūrių dėl šių klausimų sprendimų. Šiandien nemažai buvo kalbama apie Turkiją. Situacija iš ties sudėtinga. Egzistuoja tikrai sudėtingi santykiai tarp Turkijos ir Kipro. Čia irgi jums linkiu daug drąsos ir sėkmės. Pacituosiu Sokratą. Būtų Gerai, jeigu pavyktų ES palikti geresnę, negu ją radote prieš pirmininkavimą. Ačiū. Dėkoju. O dabar išklausę Sokrato citatos paklausysime, ką pasakys ponas Vigeninas. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponė Kristofijas, jūsų siekiai yra labai ambicingi. E, jūs kalbėjote apie solidarumą su sunkiausiai pasiverčiančiais mūsų piliečiais. Galiu patikinti Jūs, kad socialistai rems visas Jūsų pastangas siekiančių tikslų. Aš taip pat e, džiaugiuosi, kad Jūs remiate Bulgarijos ir Rumunijos siekį prisijungti prie Šengeno erdvės. Čia e, Kipro pirmininkavimo kontekste matau tam tikrą simbolizmą. Kipras yra ta valstybė, kuri geografiškai labiau yra ES periferijoje. Kitas dalykas yra tas, kad Kipras yra viena iš mažiausių ES narių ir ta mažiausia valstybė vadovaus 500 milijonų visų piliečių. Ir per tuos atimiausius šešius mėnesius turėsite progą parodyti mūsų piliečiams, ko galime pasiekti. E, ir kaip, kaip galime gyveninti dar vieną plėtros ar pusangos etapą. Pietų viduržemio jūros regione reikalinga parama tam tikroms valstybėms, kad plėtotųsi demokratija, ekonomika, kad būtų užtikrinta socialinė plėtra. Visą tai reikalinga mūsų, e, mūsų visų bendrai sėkmiai. Padalyta šalis turi suvienyti ES visas valstybės svarstant biudžetą, nes tai turės įtakos visų mūsų siekių gyvendimo ateityje. Ir čia, ponė Kristofijas, norėčiau pasakyti, palinkėti Jums sėkmės. Sėkmės, kad būtų susitarta dėl daugiametės finansinės programos per šešius metus, tikiuosi, kad bus galima užtikrinti reikiamas priemonės prieš stojiminiai priemoniai. Ačiū, kolega Kukan. Ačiū, norėčiau pasveikinti prezidentą Kristofijas. Noriu padėkoti jam už jo e, programos pristatymą. E, ketvirtasis prioritetas e, yra ES priartinimas kaimynams. Noriu atkreipti jūsų dėmesį į rytų kaiminystę ir kaiminystę su viduržemio jūros šalimis. Jūsų geografinė pozicija leidžia jums imtis šių darbų. Manau, kad Kipras turėtų tęsti Danijos e, pradėtus darbus, plėsdamas ES. Aš tikiuosi, kad e, stojimo dėrybos bus e, vedamas ir toliau. Tikiuosi, kad Kipras taip pat kovos su korupcija ir nebaudžiamumu. Daugelis Balkanų regiono šalių labai kenčia nuo šių blogybių. Manau, kad e, kovodami su šiomis blogybėmis kursime ir geresnę Europą. Ir tai galėtų būti vienu iš Kipro prioritetų. Jūs žinote, kad situacija Balkanų regione turi tiesiogį po, tiesioginį poveikį ir e, Europos Sąjungai. Juotkalnyje ar Serbija, kurios yra šalis kandidatės ir Bosnija bei Hercegovina, e, situacija šiuose šalyse veikia ir mus. Mes e, turime pagrindo tikėtis, e, kad stojimo darybos, stojimo darybas lydės sėkmė. Aš tikiuosi, kad plėtros, e, plėtra bus tęsiama, o nestabdoma, nes tai būtų pavojinga. Ačiū, kolega. Dabar kolegijai Papadopolo žodis. Dėkoju, ponia pirmininkė, mėly kolegos. Per savo ilgą istoriją Kipras daug kartų buvo okupuotas, tačiau Kipras priešinosi, rezistavo ir uh, 1860 išsikovojo e, nepriklausomybę, 2004 metais įstojo į Europos Sąjungą, 2008 metais prisijungė prie eurozonos, o šiandien ši maža valstybė, kuri yra padalinta po Turkijos invazijos, pirmininkauja Europos Sąjungai. Kipras pasirengęs susiremti su visais sunkumais, ekonominė krize, valstybės skolos, problemomis, kitomis problemomis. Ir mes manome, kad Kiprui pavyks nugalėti tuos sunkumus, todėl kad e, Kipras turi iškilių asmenybių, todėl kad e, remiasi Europos vertybėmis, solidarumu, siekia kurti darbo vietas. Kipras yra pasirengęs e, įgyvendinti ES darbo tvarkę. Kipras pirmininkauja su daug ryšto mes turime pripažinti Kipro geopolitinį vaidmenį viduržėme jūros baseine ir reikėtų, kad ES darytų spaudimą Turkijai, kad Turkija nutrauktų savo okupaciją ir kad pasibaigtų kolonizavimo procesas. Jeigu Turkija to nedarys, reikėtų sustabdyti Turkijos e, narystės siekimą Europos Sąjungoje. Reikia, kad kipriečiai galų gale gyventų susivienijusioje tevinėje. Dėkuoju, dabar žodis poniai Teukarus. Dėkoju, ponė pirmininkė. Noriu pasakyti, jog didžiuojuosi, kad Kipras, mano tėvinė, šiandien pirmininkauja Europos Sąjungai. Norėjau, norėčiau pasveikinti Respublikos prezidentą ir padėkoti jam už puikią kalbą apibūdinant Kipro pirmininkavimo tikslus. Visų pirma, reikės spręsti DFP klausimą, taip pat e, maisto pagalbos, maisto pagalbos tiekimą patiems pažeidžiamiausiams e, piliečiams bei kitus klausimus. Kipras yra padalintas į dvi dalis, tačiau, kaip sakė ponas Bais, Kipras nėra pusvalstybė. Net jeigu Kipras ir padalytas, tai e, tas padalymas taip pat yra susijęs ir su e, buvusiu Britų kolonializmu ir su anach, anachronišku Britų karinių bazių buvimu toje salyje. Kipro dviejų, Kipro gyvenančių dviejų bendruomenių problemos yra susijusios dėl, yra e, kilusios dėl Turkijos pozicijos. Pirmininkas Šulcas labai aiškiai ir teisingai įvardino Turkijos veiksmus, kurie yra įžeidžiantis Kiprą veiksmai. Jisai labai aiškiai tai pasakė Ankaroje, parodydamas, jog Turkija turi prisimti savo atsakomybę. Ir jis labai tiksliai tai pasakė, turėdamas omenyje mūsų poziciją Kipro atžvilgių. Europos parlamentas turi suprasti savo atsakomybę šito klausimu ir mes turime būti pasiruošę nutraukti narystės dėrybą su Turkija, jeigu Turkija nekeis savo pozicijos. Dėkoju. Pone kolegė, galima pasakyti, kad visų gerų dalykų yra trys. Trečias Kipro atstovas, panas Sarkas. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pone Kristofijas, linkiu Jums visokiojo pasiekmės pirmininkaujant Europos Sąjungoje. Mes norime dirbti labiau integruotoje, teisingesnėje Europoje. Sutinku su tuo, ką jūs minėjote savo pasisakymę. Iš tikrųjų, mums reikia sveikesnės ekonomikos, kad visuomenė mūsų būtų sveikesnė, kadangi jeigu visuomenė serga, neįmanoma užtikrinti sveikos ekonomikos plėtros, jeigu bus sergama solidarumo trūkumu, teisingumo trūkumu, nepavyks sukurti sveikos visuomenės. E, dabar pirmininkauja ES maža valstybė, kuri gali parsutyti esanti didi savo priimtais sprendimais e, teks spręsti svarbus, svarbius klausimus, tokius kaip imigracija, tokių kaip darbuotojų komandiravimas. Turime direktyvą dėl darbuotojų komandiravimo. Turime taip pat direktyvą dėl laikino darbo, dėl e, įvairių kitų aspektų susijusių su darbuotojų teisėmis. Aš tikiuosi, kad jums pavyks, nes jūs regisi turite tam e, reikiamą kiekį energijos. Ačiū ir sėkmės. Dėkoju. Dabar žodis kolegai Kelam, prašom. Dėkoju, ponė pirmininkė. Čia mes kalbame apie istorinį kultūrinį stebuklą. Syrai, persai, romėnai, venisiečiai, turkai, britai e, buvo užėmę šią salą. Tačiau kipriečiai išgyveno tas visas okupacijas, su, neprarado savo identiteto ir rodo didelį draugiškumą ir kūrybiškumą visų atžvilgių. Dabar, pradedant šį istorinį pirmininkavimą, reikėtų prisiminti pono Baroso žodžius pasisekti gali tik tada, jeigu dirbsim kartu, jeigu nepeiksim vienas kito, tačiau susitelksim prie bendrų užduočių. Viena iš pirmų tų užduočių, pirmininkaujant Kiprui, bus atkurti pasitikėjimą tarp Europos parlamento ir tarybos. Visai neseniai Europos parlamentas buvo išstumtas iš sprendimų prieimimų susijusių su Šengenu. Praėjusią savaitę e, taryba vienašališkai pakeitė patentų sistemos kai kurios gyvybiškai svarbius aspektus, kaip mes galime kalbėti apie daugiau Europos, jeigu viena iš ES institucijų e, imasi keistų veiksmų. Antra jūsų užduotis bus sukurti, užbaigti kurti vieningą rinką. Tai yra jau ilgai vykstantis procesas, pakankamai ilgai. Ir manau, kad uh, atėjo laikas užbaigti šio rink, šios rinkos kūrimą. Pirmininkaujantis Kipras turės ne tik pagilinti šią rinką, bet taip pat pateikti konkrečias programas. Kaip tai vyks, reikės paskelbti darbų tvarkaraštį, pašalinti tebesančias tam pagilimui kliūtis. Tam reikės ne tik skatinti skaitmeninės rinkos kūrimą, bet tuo pasinaudoti kaip raktu siekiant skatinti ES ekonomikos augimą ir potencialą. Ir dar norėčiau priminti mums visiems, kad mes kalbame apie labai nenormalią situaciją. Valstybė kandidatė okupuoja pirmininkaujančios ES valstybės teritorijos dalį. Čia mums tenka visiems bendra atsakomybė. Ši situacija turi būti išspręsta, jį tęsis nebegali. Ačiū. Labai ačiū, ponia kolegė Flašikova Benova. Ačiū, ponia pirmininkė, gerbiamas prezidente. Kaip ir kiti kolegos, aš taip pat norėčiau pasveikinti Jūs atvykus į Europos parlamentą. Linkiu Jūsų šaliai malonaus pirmininkavimo. Manau, kad tai didelė galimybė. Aš manau, kad atviros diskusijos yra gerų ryšių pagrindas. Todėl, ponia pirmi, prezidentė, noriu paklausti jūsų. Jūs kalbėjote apie kovą prieš krizę. Todėl noriu sužinoti, kaip jūsų valstybė vertina dvi priemonės kovai prieš krizę. Ir kaip jūs ketinate kovoti prieš e, mokesčių rojos šalis bei e, mokesčio bazės suvienodinimą? Kaip jūs vertinate stabilumo priemonės e, galimybės? Ir mano šalyje minimali alga yra taip pat labai žema ir man labai sunku paaiškinti savo žmonėms, kodėl mes turėtume remti kitus. Labai ačiū, ponas Böge. Pone prezidente Noriu palinkėti Jums e, kuo sėkmingesnio pirmininkavimo, e, ginant savo ir ES e, interesus. Kartais mažos šalis yra daug sažiningesnės ir artimesnės ES parlamentui nei didelės šalis. Kaip ponas Mastrojanis kalbėjo, jūsų ketinimai susijęs su daugiametė finansinė programa yra daug žadantis. Aš labai palankiai vertinu jūsų pirmadienį paskeltą dokumentą, jūsų darbų e, programą. Jūs pabrėžėte, kad griežtai laikysitės tų teisių, kurios yra numatytos Europos parlamentui pagal Lisabono sutartį. Aš noriu ypatingai Jūs pasveikinti, kad Jūs laikote šio principo. Specialusis komitetas pateikė ataskaitą, kur buvo pabrėžiama, kad reikia efektyviau panaudoti finansinius išteklius, reikalingi ir nuosavi ištekliai siekiant įgyvendinti Lisabono sutarties reikalavimus. Reikalinga konsoliduoti biudžetą, taip pat būtinos intensyvios dėrybos dar prieš pateikiant konkretų pasiūlymą dėl daugiametės finansinės programos. Mes norime pritarti rezultatui, o ne e, ant savo stalo gauti tokį dokumentą, kuriam galų gale metų pabaigoje turėsime paprieštarauti. Noriu dar kartą patikinti, kad e, labai glaudžiai su jumis bendradarbiausime. Ačiū, ponas Biugė. Dabar ponia Estrela. Prezidentė. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponė pirmininkė, ponė prezidentė Kristofijas linkiu kuo didžiausios sėkmės pirmininkaujant ES. Mums taip pat jos prireiks. Kai dėl direktyvos peržiūros susijusios su atostogomis ir motinystės atostogomis mes priėmėme savo siūlymus 2010 spalį. Iki šiol taryba nieko šio klausimu nenuveikė. Mūsų siūlymai liko be jokios reakcijos. Taryba neparodė jokio susidomėjimo šio klausimų sprendimu. Tuo tarpu, kai mes norime, kad sprendimas būtų rastas šeimų labui. Krizė dažnai buvo pasitelkiama kaip alibi tų, kurie mano, kad motinystė yra e, nesvarbus klausimas. Ir matėme, kad dažnai buvo randamos lėšos bankams gelbėti, tačiau motinoms motinystė jų rasta nebuvo. E, matome, kad mus krečia ir dar viena demografinė krizė. E, visuomenė senėja. Matome, kad sunku tampa išlaikyti socialinės apsaugos sistemas, tai kenkia ekonomikos augimui. Tikiuosi, ponė prezidentė, kad jūs e, imsitės nagrinėti šį klausimą ir kad taryba pagaliau teiksis sureaguoti į parlamento siūlymus. Ačiū. Dėkoju. Dabar žodis kolegai Gariga Poledo. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ponė Prezidentė vienas, ponė vicepirmininkė, vienas iš parlamento narių dabar jau miręs, ponas Portas, išreiškė tam tikras nuostatas dėl socialinio fondo. Mes teigiame taip pat, kad, so, kad socialinis fondas yra labai svarbus dalykas. Ar taryba reaguos į šios siūlymus? 55 milijardų tam reikia. E, mes buvom sustarę dėl augimo ir stabilumo pakto. Tačiau matome, kad struktūrinių fondų nėra ir nėra tokių lėšų, kurios galėtų būti pakankamos mokėjimams užtikrinti. Kol kas dėja įmokų į biudžetą neužtenka tam, kad būtų galima uh, užtikrinti tinkamą struktūrinių fondų programavimą. Jų nėra, kadangi 2011 metais nepavyko biudžeto dėrybos su taryba ir parlamentu, tarp tarybos ir parlamentų šio klausimu. 2013 metų biudžetas e, atrodo bus dar sudėtingesnis, kadangi Europos komisija 6,8 procentų augimo laukia ir mums siūlo 2,9 procento tik tai. Tad mes manome, kad e, stiklinė yra pusiau pilna Gal. Tačiau norėčiau jūsų paklausti, ponė prezidentė, kaip tas dvi temas ketinate derinti, jos yra prieštaraujančios viena kitai. Matome, kad valstybės narė didelį entuzijazmą prieš šį klausimą nerdo, ką ketinate daryti. Ar primtumėte pono Rubik klausimą? Pone Rubik, mėlynosios kortelės procedūra. Prašom klausti. Norėčiau padėkoti ponui Garyga, kadangi klausimas dėl to, ką toliau darysime su ES biudžetu ir mums, parlamentui, yra labai svarbus. Pone Garyga, ar manote, kad biudžetai, kurie kasmet didinami valstybių narių, kai kurių, o kai kurių mažinami, kad e, iš tikrųjų bet koks padidinimo vidurkis turėtų būti arba galėtų būti ES biudžeto tikslas? Gariga Polėdo. Ponas Gariga Polėdo. Pone Rybik, žinote kaip ir aš, kad tarybos pozicija dėl 2013 metų es biudžeto projekto nesutampa su parlamento siūlymais ir neturint pakankamai mokėjimų įgaliojimų asignavimų nebus įmanoma įgyvendinti tarybos įsipareigojimų augimo kontekste. Dėl to manome, kad Kipras, kaip pirmininkaujanti valstybė narė, turės suvaidinti labai svarbu vaidmenį formuojant biudžetą ir numatant lėšas 2013 metams, nes nepatvirtinant to biudžeto negalėsime vykdyti augimo pakto įsipareigojimų. Taigi jūsų pareiga yra įgyvendinti tuos dalykus. Ačiū, ponios ir ponai. Dabar procedūra prašau žodžio. Daugiau negu dešimt prašysiu žodžio sąraše turiu, bet kadangi laikas spaudžia, prašau visų suprasti, kad negalėsiu suteikti žodžio visiems. Dar turime išnagrinėti ir kitą darbo tvarkės punktą. Taigi prašau visų supratimo. Ir pirmiausia kalbėjęs ponas Konocakos. Pone pirmininkė, ačiū, gerbiamas prezidentė. Mm, labai istorinis dabar momentas, Kiprui perimant e, pirmininkavimą ES, tai labai svarbus momentas. Ir pirmininkauti apskritai yra labai sudėtinga, svarbi užduotis, o dar ypač krizės akivaizdoje tai yra didžiulis iššūkis. Europa turi laikytis vieningai, solidariai, ieškoti savo kelio ir turime taip pat e, vėl rasti kelią į save ir gražinti piliečių pasitikėjimą mumis. Tai yra aukščiausias mūsų tikslas ir pirmininkaujantis Kipras, manau, reikšmingai prie viso to prisidės. Be jokios abejonės. Be abejo, susidurėme su daugeliu iššūkių. ES institucijomis yra abejojama, jos kvestionuojamos, pagrindinėmis vertybėmis net nebepasitikima. Ir kalbant apie šalis kandidates, reiktų pasakyti, kad galima iš tikrųjų kai kurias jų ir izoliuoti. Vielen Dank. Én nagyon bízom a ciprusi elnökségben, bár a feladata rendkívül. Aš pasitikiu Kipro pirmininkavimu, nors jo laukia labai sudėtinga užduotis patvirtina daugiametę finansinę programą. Aš manau, kad naujoms valstybėms narėms yra labai svarbu tinkamai pasinaudoti Sangos fondo lėšomis, kurios buvo sumažintos. Mano šalis Vengrija susiduria su labai rimta problema. Reik, e, Vengrija kaltinama, kad e, nepasinaudoja 20 arba 30 procentų sanglos fondo lėšų. Todėl reikėtų, kad Kipras per savo pirmininkavimą nustatytų ne tik viršutinės ribas, bet ir žemutinės ribas. Čia svarbius darbus pradėjo per savo pirmininkavimą Danija, tačiau netliko jų iki galo ir aš prašau, raginu Kiprą per savo pirmininkavimą atitinkamą E, komunikatą paskelbti dėl sanglos fondų lėšų skirimo Vengrijai. Ivo Vaigel dabar kalbės. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti Jums už kalbą ir už pademonstruotą išmintį, kuomet Klausomės jūsų minčių apie galimus krizės sprendimo būdus, tačiau galime tikėtis iš Kipro pirmininkavimo nemažai, ypač sprendžiant krizę artimuosiuose rytuose. Kipras turi daug puikių diplomatų ir kolega Kasolidis šiais klausimais anksčiau aktyviai pasisakydavo ir šiandien pakankamai grįžtai reagavo mūsų frakcijos pirmininko Vatsono kalbą. Mes e, turėtume sutelkti pastangas ir laikytis vieningos pozicijos e, Turkijos atžvilgių, nes pastarosios požiūris į Kipro pirmininkavimą nėra pats tinkamiausias. Galbūt galėsite per Kipro pirmininkavimą daugiau nuveikti Makedonijos labui. Mas Pėteris. Pone pirmininkė, Kipras tęsia apaštalų Pauliaus ir kitų tradicijas, tačiau mums kelia tikrai didelį susirūpinimą salos padalymas ir norime pareikšti jums e, savo paramą. Jūs, e, ponė prezidentė, studijavote Maskvoje, tačiau e, dėl to neturėtumėte tapti priklausomą nuo Putino, nes jeigu jam paduosite ranką, tai delną tiksliau ištiesti, tai galite netekti visos rankos paskui. Taigi pirmiausiai Kipras turėtų susitvarkyti savo kieme. Kila klausimas, ar pakankamai Kipro vyriausybė kontroliavo savo bankus ir kaip galėjo atsitikti, kad jie pateko į tokią sudėtingą padėtį. To nebūtų galima paaiškinti vien tik tai glaudžiais ryšiais su Graikija. Tačiau linkiu sėkmės jūsų pirmininkavimą. Ponas Rosi dabar kalbės. signor presidente onorevoli colleghi cipro è la spina nel fianco dell'europa. ačiū pirmininke. kipras kelia europai labai daug problemų. europa dėl komercinių priežasčių nenori, kad Turkija pasitrauktų iš šiaurinės Kipro dalies. O Turkijos e, okupacija beje e, trukdo žmonėms išpažinti iš savo tikėjimą, užsimti verslų ir apskritai normaliai gyventi. Yra konfiskuojamos prekes, planuojamas ir nekilnojamas turtas. Ir aš tikiuosi, kad Kipras sugebės užimti labai aiškę poziciją prieš okupuotojus ir galės apginti savo piliečius ir galės pasipriešinti visoms toms ekonominėms jėgoms, kurios šiuo metu jums trukdo. Pone prezidentė, aš tikiuosi, kad jūs iš tikrųjų galėsite uh, dirbti savo žmonių, savo šalies labui ir pagaliau atkurti tvarką savo namuose. Dėkuoju, panas Brons. About... Dėkuoju. Kalbėdami apie žimtumą ir augimą. Kalbėti apie žimtumą ir e, augimą ne, už, nepakaks. Mes turime padėti e, e, pietų Europos šalims tam, kad jos, išsilik, kad jos pasiliktų zonoje Tačiau mes matome taip pat, kad e, e, dėl dabartinių problemų labai daug e, europiečių pradeda savo darbą. Mūsų visuomenė sensta. Kalbama taip pat ir apie tai, kad mums reikia tinkamai reaguoti į mažėjantį gyventojų skaičius. Ir kaip galėsime tai daryti? Ogi pritraukdami daugiau migrantų, kurie atvažiuoja iš šalių, kuriuose labai, vyroja visiškai kitokia, kitokios tradicijos ir kultūra. Taigi, ar mes, sugebė, ar mes sugebėsime tokiu būdu atkurti savo, e, gyven, e, savo populaciją? Panašu, kad e, to nesugebėsime padaryti, nes žinome, kad skirtingos kultūros pagimdo visiškai skirtingus žmonės. Ačiū toliau, ponas Košovskis. Ačiū, Ačiū pirmininkė. Kipras perima pirmininkavimą tuomet, kai mes svarstome labai svarbes problemas, labai svarbius uždavinius. Jūs turėsite tęsti darybas dėl daugiametės finansinės programos. Ir aš manau, kad jūsų tikslas turėti efektyvų, veiksmingą biudžetą yra labai geras. Mums reikia gero biudžeto tam, kad galėtume gerinti užimtumą ir ypatingai uh, leisti jaunimui susirasti darbą. Mums reikia augimo ir konkurencingumo. Mums reikia sąnaudos politikos ir inovacijų rimimo politikos. Aš esu iš Lenkijos pajūrio regiono. Ir todėl aš tikiuosi, kad jūs galėsite taip pat pasirūpinti ir jūrų politiką. Linkiu Jums kloties ir sėkmės lepsza europa to hasło cypryjskiej prezydencji. Dėkoju. Jūsų pirmininkavimo šūkis yra geresnė Europa. Geresnės Europos nori visi ES piliečiai, tačiau jie šiuo metu nerimauja dėl finansų krizės ir jos padarinių. Daug kas kalba, kad finansų krizė jau pasibaigė. Tačiau iš tikrųjų, jei pažvelgsime į realybę, pamatysime visiškai kitokią situaciją. Kipro pateikti pirmininkavimo prioritetai gali būti užgošti valstybių narių pastangų paremti bankus. Mes tikimės, kad Kipro bankų, bankų išgyvenamos problemos nepaveiks jūsų pozicijos uh, dėl bendros finansinės situacijos. Mums reikia stiprios finansinės sistemos ir manau, kad visiškai teisingai Kipro valdžia nusprendė įtraukti į savo prioritetus jūrų uh, ir laiv, uh, jūreivystės saugumo uh, politiką. Tai būtų naudinga mums visiems. Ir mes visi esame suinteresuoti tuo, kad jūs stabiliai pirmininkautumėt Europos Sąjungai. Thank you, Mr. President. Mr. Barroso told us. Mitchell, vakar ponas Baros mums pasakė, kad bankų rekapitalizacija jungtinėje, e, š, jungtinėje karalystėje sudaro beveik 3 milijardus, tai yra beveik 5 procentai mūsų bendrojo vidaus produkto. Uh, Ir nuo 2008 metų bankai gavo milijardinės e, garantijas. Mes visi išgyvename finansinius sunkumus. Ne vien Eurozonos šalis, ne vien Junktinė karalystė, bet visa, visa ES. Ir todėl mes turime paremti vieni kitus. Ir tikiuosi, kad Kipras savo pirmininkavimo metu bendradarbiaus e, su. su mumis e, ir paties mums įveikti ta, e, tarp vyriausybinio metodo e, dominavimą. Aš manau, kad mes turime bendromis pastangomis stengtis įveikti krizę. Ir tam tai pirmiausia turėtume pasipriešinti tarp vyriausybiniam metodui. Question Vicky Ford, please. Pane Mitchell, ar sutiksite atsakyti į ponios Vicky Ford klausimą pagal mėlyną kortelę? Uh, Ačiū. Pone Mitchell, labai puiku, kad jūs suprantate, kad komisijos vaidmuo čia yra labai svarbus, bet dabar dėl tų 64 milijardų svarų sterlingų, kuriuos um, sumokėjo Junktinės karalystės mokesčių mokėtojai. Reikia priminti tai, kad 30 milijonų tos sumos, beveik pusė, um, buvo skirta airių ir Niderlandų bankų gelbėjimui dabar tiesiog yra galbūt reiškiami ketinimai gelbėti situaciją, bet iš tikrųjų yra kreipiamas dėmesys tik į tam tikrų šalių bankus. O Junktinėje karalystėje yra skaldomi bankai, mažmeniniai bankai, meniniai bankai, bet e, nėra aiški tolesnė strategija. Taigi ir kolega sutinka su tuo, kad reikėtų labai stiprios bankinės reformos per kitą pirmininkamo laikotarpį. Ponas Mitchell. Ačiū, ponė pirmininkė, aš tikrai sutinku su tuo, kad tai yra svarbu ir taip pat ir kolegė tikriausiai prisimena tai, kad um, um Airija, um, importas į Airiją iš Junktinės karalystės yra um, didesnis negu, negu iš Japonijos ar Kinijos kartu sudėjus. Taigi reikia ir tuos faktus atsižvelgti. Ačiū visiems, dabar baigiama procedūra, prašau žodžio ir galutinį žodį tars komisijos ir tarybos atstovai, pirmiausia komisijos narys panas Šefčiovič. Ačiū, ponė pirmininkė. Jūsų ekscelencija, prezidentė Kristofijas. Gerbėmi parlamento nariai, man atrodo, ši diskusija parodė, kad jūsų prezidentė pristatyta pro, pirmininkavimo programa yra labai ambicinga, e, numatyti ryštingi tikslai, bet be abejo aišku ir tai, kad susidursite su iššūkiais tiek ekonomikos, tiek finansų prasme. Man atrodo, diskusija aiškiai parodė, kad um, pagrindiniai prioritetai bus e, darybos dėl daugiametės finansų programos, um, antikrizinės priemonės, įskaitant priemonės, kuriomis siekiama kurti naujas darbo vietas, ekonominės ir pinigų sąjungos kūrimas, bankinės sąjungos įvedimas ir be abejo vieningos rinkos potencialų išnaudojimas. Kelios pastabos dėl pagrindinių prioritetų. Ypač galvojant apie DFP man atrodo, galima išklausus diskusijos pasakyti, jog reikia visiems priminti tai, kad mes kalbam ne apie biudžetą Briuseliui ar Strasbūrui, tai yra biudžetas, kuriame aiškiai atsispindi ES piliečių e, vertybės e, ir tikslai ir visa tai skirta būtent piliečiams ir jų bendruomenėms. Daugiau negu 94 procentai DP um, bus skirta valstybėms narėms, tie pinigai sugrįž jų piliečiams. Taigi tokia ir yra ES papildoma nauda. Ne viską galima pasiekti vien tik nacionaliniu lygmeniu. Dėl to mums atrodytų, kad tai yra pati geriausia investicija į ES. Kurti tauses E, taus augimą ir darbo vietas. Bet taip pat be abejo negalime išleisti iš akių ir tų biudžetų, kurie e, kelia problemų ir sukuria sunkumus tiek tarybai, tiek komisijai gyvendinti nusimatytus tikslus, ypač galvojant apie sanglaudos projektų įgyvendinimą, kur yra tokie svarbus e, tokios sunkios krizės metu. S20 E, septynių požiūris, netrukus S28 bendras požiūris yra labai svarbus dalykas ir negalime um, priimti sprendimų, kurie pakenktų sanglaudos principo taikymui. Ypač galvojant apie tas šalis, kurios susiduria su labai dideliais ekonominiais sunkumais. Mums reikia daugiau Europos ir taip pat gilesnės ekonominės ir pinigų sąjungos reikia būtinai už, užkirsti kelią toms jėgoms, kurios bando um, sugriauti ES vienybę. Bankinė sąjunga taip pat yra įmanomas dalykas per tam tikrą laikotarpį ir tikrai net nereikės keisti tam sutarčių nuostatų. Tai yra labai svarbu, norint atkurti ES piliečių pasitikėjimą ES. Ir viso to reikia Nepaisant to, kad suvokiame, jog jeigu kalbama apie kapitalo reikalavimus bankams ir naujasias atitinkamas direktyvas. Iš tiesų, tikriausiai ES mažiausiai atitinka kai kurios reikalavimus palyginti su kitomis G20 e, šalimis. Taip pat reikia kurti darbo e, vietas, skatinti BVP augimą. Ir reikia tą daryti greitai ir ryštingai. Todėl uh, turime tikrai nemažai vilčių, kurias dedame būtent į pirmininkaujantį Kiprą. Tikimės, kad iki metų pabaigos bus pateikta pasiūlymų konkrečių dėl profesinių kvalifikacijų kelimo, dėl viešųjų pirkimų tvarkos ir kitų dalykų, kurie yra identifikuoti metinėje augimo ataskaitoje. Taip pat reikėtų įvertinti tai, kad bendras požiūris į DFP, į dėrybas dėl jos, taip pat į um, vidaus rinkos klausimus ir E, ekonominę ir pinigų sąjungą bus svarbus dalykai jums. Džiugu tą pastebėti ir linkime sėkmės jums pirmininkaujant. Man atrodo, e, išklausius e, garbingų parlamento narių Mirčel ir Kelam pasisakymų tapo aišku, jog mes tikrai norime siekti sėkmės visi kartu. Jūsų ekscelencija daugelis kalbėjo apie tai, kad jūs jau kurį laiką rengėtės pirmininkavimui ir nuolat kalbėjote apie tai, kad e, sieksite sėkmės. Komisija darys viską, kad jums padėtų, kad jūs įgyvendintumėte savo tikslus, e, nes e, tai bus geriausias dalykas ES piliečiams. Taigi sėkmės jums, geriausios kloties pirmininkaujant. Ačiū. Ačiū komisijos pirmininko pavaduotojui. Dabar suteiksiu žodį tarybos pirmininkui Kristofijus. Prašau, tarybos pirmininkė. Ačiū, ponė pirmininkė. Mėly draugai, norėčiau pirmiausiai padėkoti visiems frakcijų pirmininkams už draugiškus žodžius. Kipro pirmininkavimo atžvilgių ir aukštą mūsų pasirengimo įvertinimą, perimti tarybos pirmininkavimą. Mums labai svarbu, mums labai padrasina tokie žodžiai. Todėl, kad e, esame maža šalis ir mūsų tikslas būti naudingiems Europos Sąjungai neįpainiojant į savo pirmininkavimą jokių savo nacionalinių interesų. Mes esame maža šalis, taip pat nauja valstybė narė. Kai kurie kalbėtojai minėjo, kad kipriečiai yra labai draugiški, svetingi ir mes norime per pirmininkavimą atnešti naudos tiek savo šaliai, tiek visai Europos Sąjungai. Žinoma, per pirmininkavimą susidursime su tam tikromis problemomis, su tam tikrų nepasitenkinimų, nepasitenkinimas susijęs pirmiausiai su ekonominė, socialinė padėtimi ES ir kai kuriuose valstybėse narėse, kaip turėtume su šio reiškiniu kovoti, turėtume tą daryti bendromis pastangomis, bendradabiaudami tarp visų ES institucijų savo įžanginėje kalboje apie tai kalbėjau, kad be tarpusavio supratimo, be kasdieninio institucijų tarpusavio kontakto nieko nepasieksime. Tik tai toliau diskutuosime, bandysime vieni kitiems užkrauti atsakomybę, tarybą komisijai, komisijoje, taryboje arba parlamentui. Galite įsivaizduoti, kad tokiais būdais jokių rezultatų nepasieksime. ES yra kompromisų sąjunga, nepriklausomai ar norime to ar ne, atstovaujame skirtingoms šalims, kurių kartais interesai skiriasi. Norime būti objektyviais tarpininkais siekiant e, kompromisų tarp atskirų nuomonių, tarp politinių pažiūrų. Pamėginsime užtikrinti ir suderinti biudžeto drausmę su ekonomikos augimu ir socialinė sanglauda. Tai bus naujas dalykas ir mes tikrai pamėginsime jį gyvendinti, nes e, iki šiol taikyti metodai dar e, giliau gramzdina mus į krizę ES žmonės daug tikisi iš ES. E, e, Kipro gyventojai beveik vienbalsiai nusprendė prisijungti prie ES, tuo metu mes džiaugiamės ir šventėme. Džiaugiamės tap, tapdami Europos šeimos nariais, tikėdamėsi geresnės ateities. Dabar padėtis tokia, kad paprasti žmonės tos geresnės ateities nemato. Ir apie tai reikia kalbėti rimtus veiksmų. Mes tikrai nevykdysime komunistinės politikos, to nesiekime. Aš buvau vadinamas komunistiniu prezidentu, galbūt taip ir yra ir aš tuo didžiuojuosi. Mano politinė partija jau 90 metų veikia Kipro labui, siekdama demokratijos. Kovojame prieš fašizmą. Daug toje kovoje žuvo žmonių, taip pat prieš počistus kovojame, kovojame už laisvę nuo kolonizatorių ir siekime sukurti žmonėms geresnės gyvenimo sąlygas. Būtent šios vertybėms atstovauja mano partija, nepriklausomai nuo to, kas vyksta kitose šalise, aš galiu kalbėti savo vardu, savo partijos vardu ir Kipro vardu. Ir aš esu kovotojas už demokratiją. Per tuos penkerius metus, kuomet dirbu savo šaliai, manau, kad e, tą buvo galima pamatyti. Mums Kasolydis, kiti kolegos, galbūt jiems susidaro įspūdis, kad e, pirmininkavimo metu galbūt dabar bus bandoma priboti demokratinės teisės Kipre. Galbūt jums susidaro įspūdis, kad per septynerius metus, kuomet Kristofijas buvo parlamento pirmininku, buvo apribotos kokios nors teisės. Iš tiesų buvo viskas priešingai. Kipre demokratija veikia nepriekaištingai, tuo didžiuojamės ir nereikia dėl to rūpintis, kad uh, dabar atėjęs komunistas e, padarys žalos Europos Sąjungai. Ne, jis dirbs, kad Europos Sąjunga taptų socialiai teisingesnė, tą noriu pasakyti ir už tai aš kovosiu, žinoma, laikydamasis Europos Sąjungos institucinės sąrangos. Taigi nepradėsiu čia jokių revoliucijų, galite dėl to nesibaiminti. Grįžkime prie Kipro reikalų, ponė Watsonai. Daug metų jau kalbomis su jumis Kipro klausimu, nes jūs esate kontaktinės grupės ryšiams su su Kipro turkais. E, Tačiau puikiai žinote, kad e, turkų kilmės kipriečiai nenori kalbėti su Kristofijasu. Tai yra pagrindinė problema. Tačiau aš turiu savo viziją ir mielai pristatyčiau ją uh, Kipro Aš nenorėčiau čia e, skatinti neapykantos tarp dviejų etinių grupių. Iškai priešingai, aš norėčiau, kad e, tiek e, turkiška Kipro dalyje, tiek Turkijoje stiprėtų demokratija, nes Turkija šiuo metu kai kurios etinės grupės patirinė problemų. Turkija yra okupacinė valstybė, Europos Sąjunga turėtų iš esmės tokius veiksmus pasmerkti, kadangi dėl šios okupacijos pažeidžiamos Kipro, kuris yra ne tik ES, tačiau visų kitų tarptautinių organizacijų, jungtinių tautų narys. Mes negalime taikstyti su tokia Turkijos poziciją. Aš esu pasirengęs diskutuoti per penkerius savo prezidentavimo metus. Daug pastangų dėjau, kad dialogo keliu būtų Kipro klausimas įspręstas. Komet dalyvavau prezidento rinkimuose, pareiškiau labai aiškiai štai ką. Būt vienintelė priežastis, kodėl sėkiau prezidento posto, buvo siekis e, palaikyti gerus santykius su turkais, kipriečiais. Taip pat e, pasisakau už taikų, draugišką, brolišką tarpusavio sambuvi tarp e, graikų ir turkų kipriečių e, arba galbūt maronitų, armėnų ir kitų etninių grupių. Kipras yra daugia kultūrė, e, šalis, kurioje daug tautybių gyvena. Aš siekiu, kad bendromis pastangomis kurtume savo šalies gerovę Nei turkams, nei britams nėra vietos Kiprė, mes turime būti laisvi ir turime palaikyti, siekiame draugiškų tarpusavio santykių tiek su Turkija, tiek su Junktinė karalystė, tiek su Graikija. Ir tie santykiai bus geri, tą pažadėjau Kipro žmonėms ir tą patį dar kartą norėčiau pažadėti čia e, šitose gražiose Europos parlamento rūmose. Dėjau visas įmanomas pastangas, kad pagerinčiau tarpusio santykius, tačiau Turkija tas pastangas nereaguoja, nes vykdo ekspansinę politiką Kipro atžvilgių. Tokie yra Turkijos siekiai, tokia yra tikrovė kol dirbsiu prezidentu, tas pastangas ir toliau dėsiu, o pasibaigus kadencijai jau nebe e, kandidatuosiu dar. E, dar kartą ir aš stengsiuosi, kad Kipras būtų suvienytas, nes e, tai svarbu Kipro susivienimo problemos sprendimas yra labai svarbus taip pat ir visai Europai, kalbant apie daugiametę finansinę programą. Mes sieksime kompromiso, tačiau mes kartu siekiame išlaikyti ir ekonomikos augimą bei socialinę sanglaudą. Laisvos e, rinkos yra vienas dalykas, tačiau negalima leisti joms veikti savavališkai. Turime turėti galimybę įsikišti. Vyriausybės, kurios yra renkamos, turi turėti galimybę valdyti rinkas, o ne atvirkščiai. Taigi pasižymėjau visas jūsų išsakytas metis, nenoriu ir negaliu jas visas dabar sureaguoti, tačiau išgirdome daug labai vertingų pasiūlymų ir pastabų su parlamento pirmininku Šulcu. Manau, kad bendradarbiausime taip pat su visu Europos parlamentu, komisijos pirmininku Barosu. Kartu sieksime ieškoti sprendimų, kurie būtų priimtini visiems, kurios pastelkus būtų galima spręsti bendras Europos problemas. Labai ačiū už jūsų dėmesį, už uh, pastabas, pasiūlymus. Kaip minėjau, visas jas mes uh, pasižymėjome ir bandysime jų nepamiršti. Labai ačiū, pirmininkas. Pone prezidentė, dėkojame Jums, dėkojame sėkmės prisėmus atsakomybę vadovauti Europai ir tikimės sėkmingo bendradarbiavimo.